Schönen guten Morgen. Labas rytas visiems. Manau, kad jau galime pradėti darbą. Koordinatorių sprendimai priimti vakar jums buvo išplatinti ir jeigu iki 12.30 e, niekas nepareikš prieštaravimų, jie bus laikomi patvirtintais. Dabar galime perėti prie ketvirto geležinkelių paketo ir rekomendacijų antrajam svarstymui. Visų pirma, tarpusavio saveikumas. Ne, visų pirma, pasitikrinkime, ar gerai veikia balsavimo aparatūra. Pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Alles in Ordnung. Wir kommen dann zur Abstimmung über Inter. Dabar jau galime balsuoti dėl geležinkelių sistemos. Pirmininkė. Mes tikrai norėtumėm, kad e, darbas vyktų sėkmingai. Ir pateiksiu pastabą. Vakar e, koordinatorių e, posėdėje nebuvo įmanoma priimti sprendimo, bet, ką jau sakė pane Bilbao ir mano atstovaujama frakcija, tai pasakysiu štai, kad visų pirma noriu padėkoti savo frakcijos kolegoms už tai, kad jie e, pritarė pakeitimams. Ir iš tikrųjų mes tikimės, kad komisarė Bulc laikysi savo e, pažadų ir e, pateiks pasiūlymus E, parlamentui apie tai, kaip galima išvengti teroro išpolių geležinkelio sektorija. Aš galiu dėl to šiandien atsimti savo pakeitimus, bet kaip sakiau, tą darau e, tikėdamasi, kad ir komisija ir taryba laikysi savo pažadų. Taigi būtent su tokia prielaida aš galiu atsimti savo pakeitimus. Ačiū. Na, dabar gautinis balsavimas, vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Oh. Ah, dagegen. Oh, hier? In favor? Okay.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 Die Abstimmung ist geschlossen. Ehm, baigiame balsuoti. 37 už, 4 prieš, 3 susilaikė. Taigi priimta. Ir čia irgi norėčiau padėkoti pranešėjai. Mes esame laisvi žmonės laisvame pasaulyje. Toliau Europos geležinkelio agentūra pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Trisdešimt aštuoni už, trys prieš, du susilaikė, irgi patvirtintas dokumentas. So. Dann kommen wir zur nächsten Abstimmung. Toliau susitarimas su Makao. Tai nėra vardinis balsavimas. Ne, ir šitas vardinis balsavimas pasitaiso pirmininkas. Gerai. Pradedame balsuoti. Wie stimmst du ab? Dominik. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 42 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta. Ich möchte eine kurze Vorbemerkung zu Punkt 13 machen. Dar trumpai norėčiau pakomentuoti 13 darbo tvarkės punktą prieš jį pradedant svarstyti dėl Connecting Europe Facility transporto srityje. Mes dabar kalbame apie 2016 metų darbo programą E, šios priemonės įgyvendinimą transporto sektorija, ES e, finansavimo instrumentus, e, taip pat sinergiją tarp transporto ir energijos sektorių. Galbūt šiek tiek palūkėsiu, kol visi susėsite į vietas. So, Gesine, jetzt bitte ich aber um Ruhe. Also, es geht um die Jahresarbeitsprogramme. Taigi turėtumėm pakalbėti apie e, metinę programą dėl Europos struktūros tinklų sujungimo priemonės, taip pat ES finansavimo instrumentus. Prašau visų tylos. Die Aufrufe zur Einreichung von Vorhaben, die Synergien zwischen Taip pat e, dėl skatinimo teikti projektus, kurie skatintų sinergijos efektą tarp transporto ir energijos sektorių, o taip pat ir dėl e, darbo programos 14-20 metams. Noriu, jūs, noriu pabrėžti, kad labai svarbu, kad mes kaip Europos parlamentas svarstytumėm komisijos pasiūlymus nes ypač pasiūlymas dėl Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės yra labai aktualus mūsų komitetui. Ir yra e, būtina taip pat stebėti, kaip komisija gyvendina savo kompetenciją šioje srityje. Aš tikrai džiaugiuosi, kad komisija buvo patvykusi į mus, pas mus į komitetą ir mums e, plačiau viską paaiškins tam, kad viską mums e, plačiau paaiškintų. Taigi aš norėčiau iš karto ir suteikti žodį komisijos atstovui Olivier Onidį ir ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums už labai aišku balsavimą dėl techninio ketvirto geležinkelio paketo ramščio. E, tikiuosi, kad rinkos e, ramstis taip pat bus labai greitai patvirtintas dėl Europos E, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Jūs tikriausiai prisimenate, kad 15 metais mes atlikome, e, tiksliau skyrėme nepaprastai daug lėšų, beveik 13 milijardų eurų, 263 e, susitarimams, projektams, dėl projektų, kaip dabar dėl programos Keturi yra pakeitimai darbo programos, jūs e, juos svarstote ir mes baigėme antrą etapą viešųjų konkursų 16 vasario tas buvo padaryta, baigėsi terminas antram etapui ir matome, kad labai didelis susidomėjimas, per daug paaiškų, negalėsime visų uh, E, patenkinti. 7,6 milijardai eurų skirta tam, 1,1 e, milijardas iš bendro e, voko, 6,5 iš sanglaudos lėšų. Mes manome, kad abiejose pusėse visas bus panaudotas finansavimas numatytas. Mums dėl to neliks daug manevro laisvės per ateinančius metus, nebent mes galėtume aktyvių sprendimų priimti ir tai pristatysiu jums tuoj pat, galimus tos sprendimus. Situacija dėl darbo programų. Keturios yra darbo programos. Viena metinė darbo programa, kitokia ji yra negu anksčiau, tai yra pirmasis mūsų eksperimentas pagal naują teisinį pagrindą šios priemonės galime taikyti tokius metodus. Parlamentas taip pat labai daug dėmesio skiria šitam dalykui. Iš principo mes tengiamės finansuoti projektus, kurie užtikrina sinergijas tarp transporto ir energetikos sektorių. Tai yra pirmoji tokia darbo programa. Antra darbo programa - metinė darbo programa transporto sektorių skirta. Trečia metinė programa E, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės skolos e, priemonėms skirta per investicijų banką. Ji keliauja ir ketvirta programa, daugiametė programa, kuri e, skirta parengė, paremiamiesiems veiksmams. Tai reiškia, kad mes dar du etapus surenksime viešų konkursų mes juos paskelbsime šių metų rudenį. Vienas iš jų yra jau gerai e, žinomas sinergijos, e, sinergijos rytis, transporto e, energetikos, maždaug 40 milijonų, antras, antras rytis milijonų, 90 milijonų transporto sektoriui, 50 milijonų iš sanglaudos politikos, E, pagrindiniam tinklui skirti tai bus projektai, bet jie nepriklauso taip gerai žinomam pirmajam priedui ir 40 milijonų iš bendrųjų lėšų dviems prioritetams, kurie nėra įtraukti į e, ką tik tai pasibaigusi konkursą, tai yra e, pervežimų krovinių paslaugos ir kova su triukšmu. Trečia programa mes galėsime 66 milijonus eurų skirti e, novatoriškoms finansinėms priemonėms pagal e, skolos priemonių e, programą ir ketvirtoji, kaip minėjau, daugia metė programa, 80 milijonų jai numatyta skirti, bus paremta veikla tokiuose srityse kaip Cezar, ITS geležinkelių krovinių koridoriai ir oro navigacija. Tai e, tokia mūsų ateitis iš viso. Mm, apie 3 milijardus turėsime eurų, netiek jau daug, iki dabartinės finansinės programos pabaigos 1,6 milijardų e, pagal dotacijų sritį bet finansavimas e, numatytas pabaigai dabartinio finansavimo laikotarpio 1,6 milijardų taip pat iš pradžių jau buvo numatyta finansinėms priemonėms, e, infrastruktūros tinklų sujungimo skolos priemonėms. Mes e, norime užsitikrinti galimybę ir toliau remti projektus iš šios priemonės, kadangi dabar labai didelė paklausa, tą pamatėme per antrą e, viešą konkursą ir taip pat mūsų padrasina, paskatina pažanga, kurios pasiekėme e, transporto, Europos e, transporto tinklų srityje. kokios mūsų galimybės, kas mūsų laukia nuo kitų metų. Mes panaudosime tam tikras lėšas, kurių nepanaudojo mm, projektų gyvendintojai, mm, taip, pagal taip vadinamą e, use it or lose it principą. Ir pirmosios tos lėšas jau atsiras iš tokių nepanaudotų šaltinių kitais metais. Taip pat mes bent jau bandysime pasiūlyti uh, perkelti lėšas, e, kurios buvo numatytos finansinėms priemonėms į bendrąją eilutę, o tai mums leistų uh, suteikti dotacijų projektams. Kodėl atsirado uh, ta Europos tinklų sujungimo priemonė? Tai yra, atsiprašau, tai yra uh, Europos strateginių investicinių fondų priemonė. Tai yra užtikrinti finansavimo galimybė. Kitas dalykas, tai vienatės finansinės programos peržiūra. Mes bandysime iš anksto e, numatyti, skirti priemonės, kurios pradžioje buvo numatytos ir e, rezervuotos paskutiniams programos metams. Mes sieksime e, tas lėšas jau nuo kitų metų gauti, pradėti naudoti. Galiausiai, kadangi perkelimas E, iš taip vadinamo sanglaudos voko yra labai sėkmingas į e, perkelimas iš sanglaudos į Europos tinklų infrastruktūros jungimo priemonę. Ir mes galvojame, kad iš struktūrinių fondų perkelti lėšas gal nėra taip labai E, gerai tiksliau peržiūrą atliekant ne, nebus galima gal e, papildomai lėšų pervesti iš struktūrinių fondų. Mes nuo kitų metų skelbsime viešus konkursus atsiradus tam tikroms lėšoms ir trys prioritetai numatyti kitiems metams. Pirmasis pabandyti e, sukaupti dotacijoms lėšų, bet jos dabar yra rezervuotos mišrioms operacijoms. Kitaip tariant, bus remiami projektai, kurie, e, e būt, kuriuos būtų galima e, finansuoti pagal naują priemonę EFSI priemonę ir tai būtų dar labiau patrauklu privatiems investuotojams tokiuose sudėtingose srityse kaip geležinkelių sektorius, Cezar ar e, vidaus vandenų tinklo palaikymas. Antra galimybė. Pirmininkė, jūs žinote, kad mes ėmėmės veiksmų norėdami įsigilinti tai, e, ko trūksta norint sukurti vientisą tinklą. Ir jūsų komitetas labai uh, E, dažnai apie tai kalba su mumis, sakoma, kad papildomai prie didelių projektų reikėtų pagalvoti apie mažesnius segmentus, apie mažesnės trūkstamas grandis ir taip pat reikia uh, užtikrinti naujus e, pajėgumus, pirmiausia, pavyzdžiui, geležinkelių operacijų srityje. Antrasis prioritetas arba e, antras etapas galėtų ir būti skirtas toms trūkstamoms grandims sukurti. Mes dabar atliekame analitinį darbą ir tikimės, kad pavyks mums jums pristatyti labai greitai išvadas. Trečiasis prioritetas būtų inovacijos, nes inovacijos plačiaja prasme e, leidžia įgyvendinti labai rimtus projektus, pavyzdžiui, alternatyvaus kūro e, plėtojimo srityje e, transporto valdymo sistemų naujų kūrimo srityje, taip pat ir e, projektai skirti miestams. Tas segmentas e, taip pat turėtų būti toliau sustiprintas e, per naujo etapo dėl viešųjų konkursų skelbimo. Labai ačiū, ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Visų pirma, suteiksiu žodį koordinatoriams. Pradėkime nuo Markus Piper, prašom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti komisijai už tokį išsamų e, e, pristatymą apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Tikrai viskas skamba džiuginančiai. Mes e, visą laiką manėme, kad ši infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra tikrai gera Ir svarbu, kad būtų atsirinkti geri, tinkami projektai, novatoriški projektai. Taip pat yra ir nemažai idėjų, kaip ateityje su mažiau lėšų galime pasiekti gerų tikslų. Tikrai to džiaugiamės. Vis dėlto dar, išlik, dar liktų vienas klausimas. Jis skiriu komisijai. Klausimas yra susijęs su 2016 metų biudžetu. Ir čia išvelgiu esminę problemą. Dėl to, kaip komisija elgėsi vykstant e, dėryboms dėl biudžeto, mes buvome nusprendę, kad jeigu biudžete dar yra tam tikros metinės maržos, tai tuomet e, e, CEF gauna lėšų atgal į biudžetą. Ir Buvo sakyta, kad jeigu lieka nepanaudotų lėšų, tai mes jas e, susigražiname į CEF biudžetą. Kai vyko e, darybos dėl 16 metų biudžeto, atsitiko štai kas. Europos komisija pateikė darybinę poziciją, kurios buvo neįmanoma suprasti. Vis dėlto mes e, džiaugiamės, kad 150 milijonų eurų buvo gražinti į CEF 2016 metų biudžetą ir tas pats atsitiko su e, Horizontas 2020 programa. Horizontas 2020 gavo papildomus 40 milijonų e, vieną pirmą A eilutę ir taip pat buvo skirta papildomai lėšų Erasmus ir Kosmo programams. Iš viso horizontas 2020 gavo bent jau 40 milijonų eurų papildomų lėšų. Komisija taip pat sakė, kad yra pakankamai lėšų e, e, pateiktiems projektams finansuoti. Būtent tai mums buvo e, pasakyta. Ir aš nesuprantu, kaip galima eiti su tokia pozicija į dėrybas. Anksčiau buvo kalbama apie 37 milijardus, dabar tik tais 12 milijardų. Ir e, kaip komisija gali tvirtinti, kad nereikia jokių papildomų lėšų CEF, Europos infrastruktūros tinklų sujungumo priemoniai. Mane tai tikrai labai nuvylė. Aš prieš kelis mėnesius siunčiau laišką komisariai Bulc, tačiau iki šiol dar negavau jokio atsakymo. E, mano koordinatorius aš pabandžiau visą šį procesą įtraukti ir savo koordinatorių ir dar keletą kolegų. Mes nusintėme dar vieną laišką komisariai, bet vėlgi negavome jokio atsakymo. Ir aš manau, kad į šį reikalą turėtų įsitraukti ir visas mūsų komitetas. Kalbant apie finansinės e, dėrybas, dėrybas dėl biudžeto ir komisijos pozicija, tai ta pozicija visiškai neaiški norėčiau, kad ji būtų geriau paaiškinta. Tikrai nėra primtina, e, kad komisijos pozicija yra tokia ir e, tikrai neprimtina, kad komisija sako, kad visi pateikti projektai yra tinkami, patvirtinti ir norėčiau, kad komisija dar kartą plačiau pakomentuotų 2016 metų biudžetą kas atsitiks kitais metais, kai vyks RMF peržiūra. Parlamentas daug kovojo už galimybę dalyvauti šiame procese ir tikrai norėčiau, kad komisija tai atsižvelgtų ir kad dar paaiškintų tą biudžetą. Ačiū. Mes vakar per koordinatorių posėdį kalbėjome apie tą jūsų siūstą laišką ir komiteto vardu ketinu dar kartą tą laišką nusiųsti e, e, e, komisarį Bulc. Ačiū. Toliau Dominik Rikė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū taip pat už pristatymą. Aš turiu keletą pastabų. Pirmiausia, lėšos skiriamos šiai priemoniai. Pakartoniai panaudojamas lėšas negali būti laikomos papildomų finansavimų. Pakartotinis sanglaudos lėšų panaudojimas, pakartotinis lėšų sutelkimas, tai nėra naujas finansavimas skiriamas Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai. Čia, aišku, kyla klausimas dėl komisijos ir parlamento pozicijos dėl daugiametės finansinės programos. Jūs e, savo pasisakymę nepasakėte, kiek yra e, dalyvių, sakėte, kad yra daugiau nei yra skirta finansavimu, bet nepasakėte, kiek daugiau, ar du kartus daugiau, ar tris kartus daugiau. Mes žinome, kad transporto sektoriui labai sunku mobilizuoti finansavimo priemonės, skirti ar surinkti reikiamą finansavimą transporto projektams. Iš tikrųjų, reikia galvoti, kaip padaryti investicijas į transporto projektus patrauklesnėmis. Ir dar koks procentas ETP lėšų skirtas pritaikant specialiasis priemonės. Ir kurios priemonės gali būti įgyvendinamas pagal Junkerio planą ar kokie, kokios investicijos pagal Junkerio planą gali būti siejamos su EITP lėšomis. Tai yra labai svarbu, nes peržiūrint daugiametę finansinę programą, reikėtų į tai atsižvelgti. Ir galbūt reikės galvoti apie kažkokias mišrės priemonės. Ir dar viena pastaba. Matome, kad nėra pakankamai lėšų skiriama horizontaliesiams prioritetams. Skaitmeniniai energetikai, skaitmeniniai ekonomikai, energetikos tinklams ir panašiai. Nepakanka finansavimo šioms sritims Ir iš tikrųjų finansinių požiūrių netaip lengva rasti tas lėšas. Taigi aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Ar manote, kad e, pakaks priedų? Ar, reikia, ar pakaks naudoti tos kriterijus, kurie yra išdėstyti prieduose, ar reikės kažkokių papildomų kriterijų? Pavyzdžiui, ar galėsime naudoti pirmąjį priedą. Kitaip sakant, kokie kriterijai bus svarbus vykdant projektų atranką. Kaip sakė Markus e, Piper, mes e, norime paraginti komisiją labai aiškiai pasisakyti dėl metinio biudžeto ir dėl daugiametės finansinės programos. Tarybos e, pozicija nėra itin padrasinanti Žinome, kad reikės daugiametės pensijos programos peržiūros. Ir galbūt komitologijos procedūros, per komitologijos procedūrą bus balsuota taip, kad e, nebus pakeitimų DFP, bet e, žinome, kad finansavimą reikia toliau derinti ir tobulinti. Ačiū. Ačiū, Izabel Dimonti. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad e, Kalbant apie trečio ramščio tikslus, tai jiems tikrai galime pritarti. Džiaugiuosi tuo, kas buvo pasakyta. Taip pat e, džiaugiuosi tuo, kad e, galima bus finansuoti projektus ir iš EFSI, nes tai padeda, padės skatinti ir ekonomikos augimą ir užimtumą. E, taip pat e, vis dėlto dar tam tikrų grandžių visame šiame procese trūksta. Pavyzdžiui, Slovenijoje E, yra tam tikrų geležinkelio ruožų, kurie tarpusavį nėra susijęti, dėl to jie tinkamai nėra išnaudojami. Ir e, čia reikėtų siekti tos projektus tarpusavį susijęti. Taip pat yra būtina, kad būtų siejami tiek, būtų užtikrintas sąsajos tarp tų geležinkelio ruožų, kurie buvo nutiesti gyvendinant ankstesnius projektus ir tų, kurie gyvendinami dabartinius, tiesiami gyvendinant dabartinius projektus. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti ir jūrų uostams. Nepamirškime, kad dabar e, e, kad tie jūrų uostai, e, jūrų uostų infrastruktūra yra svarbi ir turistmui, ne vien tik tais e, prekių gabenimui. E, ir manau, kad projektus ir šias rytyje irgi būtų galima finansuoti ir iš EFSI. Ačiū toliau, Karima Deli. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Dėkuoju komisijos atstovui už e, pasisakymą. Turiu keletą klausimų. Pirmiausiai, e, norėčiau, kad mes grįžtume prie tam tikrų projektų ir e, dėl to, kad e, nepaprastai daug lėšų e, paimta Turino geležinkelio linijai e, tiesti. Tai nėra mm, naudingas projektas. Mes žinome, kad paskelbti konkursai dėl darbų, bet taip pat mes girdime, kad 8,4 milijardai eurų tiek kainuos e, darbai visi. Ir taip pat mums sakoma, kad e, reikės ieškoti lėšų, 40 procentų finansuos Europos e, Sąjunga šio projekto, reikės ieškoti e, papildomų lėšų ir jos ne 8, o 10 milijardų sudarys iš viso dėl žaliavų ir kitų dalykų, taip išauks sąnaudos. Aš norėčiau paklausti komisijos, ar e, Šiandien galima kalbėti apie realų grįžimą prie tokių investicijų darbo vietų kūrimo aplinkosaugos požiūrių ir e, dalyvaujamosios demokratijos požiūrių. Ar tai yra e, projektas? Mes žinome, kad gyvenantis tose vietovėse žmonės nenori e, to projekto ir kaip, koks yra komisijos požiūris. Ir kitas dalykas, kas gauna pagalbą. Ar jūs galite užtikrinti, kad jūs galite kontroliuoti, kaip naudojamos viešosios europietiškosios lėšos? Ir ar nebus taip, kad, pavyzdžiui, paklius tos lėšos į mafijos rankas, kurio, kurio ir mafija panaudos savo tikslams pinigus? Kitas dalykas, kaip jūs galvojate, e, ką jūs galvojate dėl nepanaudotų lėšų perkelimo. Kodėl e, nėra priemonių skirtingose valstybėse narėse, kurie yra būtini, pavyzdžiui, palaikyti egzistuojantiems, atnaujinti geležinkelio e, tinklams. Dabar valstybės nepakankamai rimtai į tai žiūri Ir aš manau, kad po COP21 e, Europos komisija turėtų pradėti gyventi plataus masto e, planą dėl, pavyzdžiui, geležinkelių sektoriaus atnaujinimo. Ir e, kitas dalykas susijęs su COP21 ir CO2 emisijų mažinimu. Norėčiau paklausti jūsų ir mano frakciją. Žalieji galvoja, kad mes e, neturime pamiršti, e, kad reikia spręsti iškastinio kūro klausimą. Apie tai buvo kalbama konferencijoje labai plačiai ir aš laukiu, kad komisija pateiktų konkrečių išeičių ir energetikos, pavyzdžiui, tiklių naudojimo transporto sektoriuje. E, Ekomobilumas, mobilumas tvarus miestuose ir kaip jūs apie tuos dalykus galvojate savo finansavimo plano kontekste. Ar e, komisija gali užtikrinti, kad ekojudumas ateityje bus įdėktas kaip galima plačiau, kalbu apie elektromobilius, dviračius ir kitas priemonės. Ir tikrai e, reikia, man atrodo, dar daugą padaryti šioje srityje ekojudumo ir tvaraus miestų judumo setyje. Ir ką jūs, e, pavyzdžiui, ketina daryti inovacijų srityje šiuose šakose? Ačiū, pane Maisner. Dėkoju, aš kalbėsiu gana trumpai nes jau buvo pateikta nemažai klausimų. Pritariu tam, ką pasakė e, kolega Dominik Rikė. Jis kalbėjo labai diplomatiškai, kaip e, e, e tikras e, e, inteligentas. E, na, o aš tiesiog pasitirausiu už tai, ko. Man susidarė toks įspūdis, kad jau tampa tam tikra e, e, tradicija, kad CEF lėšos panaudojamos EFSI. E, mes e, supratome, e, kad e, tam, kad EFSI veiktų, taip, tam tikrų e, lėšų iš CEF reikėjo paimti, tačiau bėgant metams finansavimo šaltinis turėjo keistis, tai turėjo tapti valstybės narės. Bet e, galbūt neteisingai buvau viską supratusi. Taip, iš EFSI irgi naud, e, finansuojami su transportu e, susiję projektai, bet yra ir daug kitokių projektų, kur mes neturime jokios įtakos. Aš sutinku, kad Europoje būtų įgyvendinami geri projektai, bet norėčiau, kad e, vis dėlto jie būtų finansuojami iš CEF Tai noriu pasiteirauti, kiek laiko e, tokia situacija tęsis, ar vis dėlto vėliau bus e, kaž, kažkokiu tai pokyčiu. Ir dar noriu pasiteirauti. Ar jau yra maždaug numatyta, kiek lėšų bus nepanaudojamos? Gal jau turite kažkokios informacijos, kiek maždaug lėšų grįš į biudžetą? Mums būtų tai svarbu žinoti, planuojant kitus projektus. E, kolega Vandenkam, prašau. E, Ačiū pirmininkė, turiu keletą klausimų. Gesina, ką tik uždavė pirmąjį mano klausimą. buvo paminėtas e, use it or lose it principas, pasakyta, kad tai yra vienas iš esminių principų. Uh, Bet, e, kaip ir sakė Gezinė, iš tikrųjų turime geriau įsivaizduoti, ką tai reiškia praktiškai. Gal galite paminėti konkrečius skaičius, kokia dalis bus panaudota kitiems projektams ar perinvestuota. Ir dar vienas klausimas apie pirmąją patirtį su EFSI. Pavyzdžiui, vidaus keliai ir geležinkeliai. Ar šioms rytims bus skirtas finansavimas, ar vis dėlto finansuojami bus tik e, keliai, automobilių keliai. Ačiū. Ačiū Vienakūnui. Ačiū pirmininkė. Man irgi iškilo konkretus klausimas. Dėl e, transeuropinių ašių kūrimo panaudojant CEF ir Junkerio investicijų plano. Galbūt komisija galėtų e, pakomentuoti kai kurios konkrečius projektus šioje srityje, kaip jie yra įgyventinami. Toliau svarbu, kad e, ir toliau būtų e, stiprinama e, jūrų keliai, kad prekių gabenimas nuo sausumos kelių persikeltų į prekių gabenimą jūromis, jūrą. Taip pat svarbu, kad gyventojai mažiau kentėtų nuo triukšmo, kad daugiau uh, prekių būtų gabenama ne sausumos keliais, bet ir geležinkeliais. E, buvo kalbėta apie 16 e, milijardų, na, o dabar, e, pavyzdžiui, ir Vokietija teikia nacionalinius planus dėl riedmenų atnaujinimo projekto. Kaip tai galima sieti su europiniu finansavimu? Ačiū. Aš E, džiaugiuosi, kad e, labai, kad buvo kalbėta apie tai, kokie yra svarbus, e, kokios svarbios yra tarp valstybinės infrastruktūros ir tikiuosi, kad komisija tai pakomentuos, bet iš esmės man kila štai paklausimas, ar komisija tik tais teikia finansavimą, ar ji gali daryti kažkokį didesnį poveikį tam tikriems projektams pramonės e, e, sektorija pastaraisiais metais CO2 emisijos sumažėjo 38 procentais, tačiau 22 procentais padidėjo kitose sektoriuose, pavyzdžiui, transporto sektorija ir e, dėl to svarbu, kad tobulina, gerinant situaciją vienoje, viename sektorioje nepablogėtų situacija kitur. E, kaip ir kalbant apie CO2 emisijas. Toliau. Kaip įgyventinami projektai atitinka e, kultūros, e, atitinka europinės vertybės. Pavyzdžiui, dabar daug kalbama apie tai, kad reikėtų skatinti elektrinių automobilių naudojimą, bet pavyzdžiui, dar e, ne visose ir geležinkelio ruožuose yra pakankamai e, naudojami elektriniai traukiniai. Tai galbūt tam irgi reikėtų skirti daugiau dėmesio, nes tai irgi padeda e, suartinti šalis, padeda įgyvendinti emisijų tikslus. Vokietijoje yra uh, projektas geležinkelio ruožui tarp Erfurto ir Nürnbergo. Ir ar jį būtų galima finansuoti iš europinių fondų, ar tik tokia atveju, jeigu projektas turėtų europinę dimensiją? Tas pats pasakytina ir apie Turino ruožą. Čia statybos, ko gero, užtruktų apie 30 metų, bet jeigu būtų atgaivinti dabartiniai ruožai, kiek tai kainuotų, kiek tai būtų veiksminga, kokiu greičiu ten traukiniai galėtų važiuoti, ar jūs čia galite daryti kažkokį poveikį? Aš esu įsitikinęs, kad transporto e, sektorija didieji projektai neturi nieko bendro su transportu, jie labiau susijęs su didžiaisiais bankais, lobistais Bet ar komisija gali daryti kažkokį poveikį projektams, ar mes tą galime daryti tam, kad kurtumėm europinę vertę ir kovotumėm su klimato kaita? Dabar steikiu žodį komisijai, prašau atsakyti jums patiektus klausimus. Question. Ačiū už tiek klausimų, tai rodo, kad parlamentas e, tikrai domisi šią svarbę priemonę. Pirmiausia, ponui Piperiui pasakysiu atsiprašau, bet uh, nemačiau nei pirmo, nei antro laiško išsiųsto komisijai, taigi galbūt galėtumėte man tiesiai atsiųsti kopiją. Tuomet aš tikrai pasirūpinsiu, kad jums būtų atsakyta. Aš tikrai tokio laiško nesu matęs. Be abejo, mes e, jūsų laišką atsakysime, kai gausime. Toliau dėl bendros finansavimo formulės. EITP yra labai sėkminga priemonė Ir aišku, kad niekada nepakaks europinių lėšų, niekada jų nebus gana. Tai jeigu jums susidarė toks neteisingas įspūdis, kad mes turime pakankamai lėšų, tai tikrai taip nėra. Mums tikrai gyvybiškai reikia papildomo finansavimo šiai priemoniai. Ji e, neišnaudoja pilno savo potencialo, ji netgi sanglaudos šalise neįgyventinėsi savo potencialo. Taigi e, reikia mums papildomo finansavimo, kad e, ši priemonė būtų įgyvendinama sparčiai ir veiksmingai. E, pirmosios šalis, kurios pademonstruos tos priemonės naudingumą, tai yra sanglaudos šalis. Taigi tai turime prisiminti dabartinių diskusijų kontekste, kai kalbame apie finansinės programos vidurio laikotarpio peržiūrą. Antra, pakartotinis lėšų panaudojimas use it or lose it. Aišku, pakartotinis panaudojimas negali būti laikomas naujų finansavimų, aš tam visai pritariu, bet bent jau ta taisyklė, kuri naudojama, kuri pirmą kartą šiemet bus pritaikyta, tikimės, kad mums leis sustiprinti, padidinti e, lėšas e, skirtas e, kitų metų konkursams. Taigi mes tikėsimės kad visi projektų mm, kuriejai pristatys savo poreikius taip, kad mes galėtume skirti finansavimą ten, kur jo labiausiai reikia. Toliau dėl galimybių pasinaudoti dotacijomis, pritraukiant privačias investicijas transporto projektams ir padidinant EFSI mm, lėšų naudojimą ir matomumą. Tai iš tikrųjų yra rimta problema ir mes teiksime jums atitinkamą pasiūlymą. Aišku, mes nemanome, kad visas finansavimas dabar teikiamas turėtų būti teikiamas per EFSI. Tikrai ne. Mes norime maksimaliai išnaudoti EFSI lėšas transporto projektams, bet kadangi tai yra didelės rizikos projektai, tai labai dažnai dotacijos mm, nepadeda padidinti tokių projektų patrauklumo. Atsakysiu dar į vieną klausimą dėl papildomo finansavimo. Mm, dėl pasitelkiant dotacijas jau turime tokių pavyzdžių mm, Vieną jūs puikiai žinote, tai kalė uosto finansavimas. Praeitų metų pabaigoje sprendimas buvo priimtas dėl papildomo finansavimo per dotacijas. Toliau horizontalūs prioritetai. Dar vienas klausimas, kuris buvo keltas iš tikrųjų, tai yra tas pavyzdys, kuris um, rodo, kiek reikia papildomo finansavimo, kad mes galėtume aktyviau veikti, vykdyti aktyvesnius veiksmus susijusius su inovatyviomis transporto formomis. Mes e, gegužės pabaigoje ar birželėje, birželį pristatysime jums naują studiją, kurią dabar atliekame. E, tai yra projektas susijęs su miesto aplinką alternatyvių kūrų ir naujomis mobilumo formomis. Bet dėja, šimtų procentų šio projekto finansuoti mes negalėsime dėl to, kad na, lėšos ribotos. Bet tai yra didelis mūsų prioritetas, kurį toliau remsime ir ne vien mm, skelbdami konkursą šiemet, bet ir tai bus tas prioritetas, kurie, mm, kurio laikysimės ir kitais metais. Toliau priedai. Reglamentas yra reglamentas, jis keistis negali, bet mes galim pasinaudoti maksimaliai tuo, ką reglamentas numato. Ir kalbant apie um, tas, tą dalį, kuri gali būti skirta mm, tikslam, tik, tinklams, mes turime tam tikro lankstumo trūkstamos jungtis, tarp valstybinės jungtis. Tai būtų viena iš sričių, prioritetinių sričių. Ir mes, aišku, laikysimės tų um, finansavimo ribų, kurios yra numatytos prieduose. Toliau panas Delmonte klausimas apie poveikį ekonomikai plačiaja prasme. Buvo pateiktas turizmo pavyzdys. Noriu pasakyti, kad e, daugelis mums pateikiamų projektų turi naudos ir sąnaudų analizę. Siekiama pristatyti bendrą projekto naudą ekonomikai, regiono vystimuisi ir, aišku, turizmas yra vienas iš svarbių aspektų, kuris yra mm, dažnai nurodomas e, tokiuose projektuose. Toliau Turino. No linija. Aš būčiau labai nusivylęs, jeigu nebūtų paminėtas Liono Turino ruožas. Iš tikrųjų, tai labai jums gerai žinomas pavyzdys. Ir mm, dėja, tai yra pasiekmė to, kaip veikia reglamentas. Dabar esame numatę apie 800 milijonų Liono Turino linijai. Mm, ši linija susilaukia tiek dėmesio iš jūsų ir iš kitų suinteresuotų šalių kad galiu patikinti, kad ko gero tai labiausiai audituojamas iš visų mūsų projektų. Taigi tikrai visos kontrolės priemonės yra taikomos. Mes taip pat e, labai atidžiai sekame šį projektą, e, žiūrime, kokios yra mm, koks yra lėšų perviršis, kol kas jo nėra. Ir žiūrime, kaip yra panaudojamos projektui skirtos lėšos. Aišku, tokie dideli infrastruktūros projektai kaip tik yra tie, kurie leidžia mums panaudoti dalį nepanaudotų lėšų kitiems projektams. Tai mm, dalis nepanaudotų lėšų bus nukreipta kitur. Toliau dėl priežiūros, techninės priežiūros. Finansavimas šiai sričiai nėra numatytas pagal EITP. kolegos iš regioninės politikos srities dirba šioje srityje gal ne tiesiogiai su techninė priežiūra, bet e, atnaujinimu. Jūs e, sakote, kad reikėtų atnaujinimo geležinkelių infrastruktūros modernizavimo. Aš manau, kad e, koordinatorių darbas iš tikrųjų apima nemažai mums aktualių elementų, kurie svarbus atliekant poreikio analizę ir teikiant ateityje konkrečius pasiūlymus. Dėl alternatyvaus kūro. Taip, tai yra prioritetas ir jeigu mes turėtume daugiau lėšų, tai galėtume finansuoti dar daugiau įvairių sprendimų įvairiose mm, transporto šakose. Galėtume toliau siekti CO2 mm, mažinimo Komisijos narė atsakinga netrukus pateiks naujus pasiūlymus ir mes teiksime mm, pasiūlymą e, dėl CO2 išlakų mažinimo transporto sektoriuje ir ten bus daug dėmesio skirta taip pat švariai infrastruktūrai. Ir tai bus viena tų sričių, kurią mes aptarsime su jumis TNT dienų metu, nes tai yra šiais metais vykstančio renginio Rotterdame viena iš pasirinktų temų. Atsakysiu poniai Maisner. Transporto sektorius ar finansavimas skirtas transporto sektoriui iš EFSI yra sėkmės e, pavyzdys, taigi negalima sakyti, kad mes EFSI kažkoks trečias brolis. Jau daugiau nei dešimt transporto projektų yra patvirtinta pagal EFSI ir tai jau yra daugiau nei 30 procentų. Tai buvo numatytas kaip didžiausia maksimali e, suma vienam sektoriui. Taigi tikimės, kad e, šis procesas bus tvarus, bet siekiant tokio tvarumo reikės ir dotacijų tam, kad būtų finansuoti kai kurie prioritetiniai projektai. Uh, ir kad jie būtų finansuojami iš EFSI. Žinote, kad mums nepavyko, kad mūsų pozicija būtų e, patvirtinta dėl atitikimo kriterijų pagal EFSI. Žinote, kad mes stengiamės, kad dalis TNT, e, TNT kriterijų būtų patvirtinta EFSI kontekste. Bet mes dirbame dabar su kitomis interesuotomis šalimis, Europos investicijų banku yra prioritetiniai projektai ir mes e, sistemiškai žiūrime į visą e, koridorių ir užtikriname, kad visi prioritetiniai projektai būtų finansuojami iš EFSI. Triukšmas. Pono Kūn klausimas. 20 milijonų bus numatyta triukšmui geležinkelių transporto. Tokia suma bus skirta, skelbiant e, artimiausią konkursą. Iš tikrųjų, kai kurios valstybės narės jau ėmėsi labai drąsių ir ambicingų priemonių. Ir praeitų metų pabaigoje mes labai aiškiai išsakėme ir savo požiūrį, būtent e, tai, kad e, reikėtų užtikrinti visų vagonų e, ar tai, kad būtina vagonuose instaliuoti naujo tipo stabdžius tam, kad būtų sumažintas triukšmas, kuris yra didelė problema daugelį Europos regionų. Tai yra techninis pasiūlymas Tai yra dalis techninio saveikumo standartų, dalis e, to, ką jūs ką tik patvirtinote balsuodami, bet iš tikrųjų tai leis mums kalbėti apie visą e, techninį visų viso parko atnaujinimą. Tikimės, kad iki 2022 geležinkelių transporto parkai bus atnaujinti ir kad valstybėse narėse bus uždrausta naudoti ne atnaujintus, nepritaikytus vagonus. Ir dar dėl trūkstamų jungčių. Mes turime išsiaiškinti, kokia yra reali situacija. Mes pasinaudojame ir jūsų pradėtų darbų, taip pat e, tais tyrimais, kuriuos parlamentas inicijavo per pastarosius metus ir tikimės, kad birželio mėnesį, TNT dienų metu, bus skirta laiko šiam klausimui ir bus kalbama apie trūkstamas jungtis, kurias mes nustatėme ir tikimės ateityje galėsime paskelbti konkursą, kad būtų imtasi žingsnių panaikinti esamas, esamus trūkumus. Labai ačiū, bet turiu pasakyti, kad man dar išliko vienas klausimas. Dėl stambių projektų kalbėjau e, ne vien tik tais apie e, Turino ruožą, bet ir apie stambių tunelių projektą. 12 e, milijardų turėjo uh, E, e, kainuoti Liono Turino geležinkelio ruožas. Dabar jau kalbama apie 26 milijardus eurų ir taip pat sakoma, kad tik 40 procentų tos sumos gali padengti ES. Bet jeigu bus finansuojamas tik šis projektas, ar liks pro, e, kitiems projektams lėšų, mes jau Vokietijoje turime tokių pavyzdžių, kai gyventinamas, pavyzdžiui, stambus projektas prie Erfurto, kainuojantis milijardus, bet nebelieka lėšų kitiems. E, Turino Liono ruožas jau egzistuoja, e, e, bet yra Koren, Zem, Kora tunelis. Jis irgi brangiai kainuos. Ar buvo pagalvota apie alternatyvas Ir kiek laiko e, e, truks tų projektų įgyvendinimas? Galbūt projektas truks penkerius metus, bet dėl to e, transportas judės tik tais 12 minučių greičiau, bus galima tam tikrą ruožą veikti tik per 12, 12 minučių greičiau, ar tai verta? Man atrodo, kad alternatyvos yra vertinamos tuo metu, kai buvo pasiūlytas e, reglamentas dėl Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir transporto e, tinklų, tinklo priemonių. Mes e, sieksime e, užtikrinti, kad būtų finansuojami projektai 40 procentų, kaip kad esame įsipareigoję ir tai labai aiškiai išdėstyta reglamente dėl Europos e, tinklų e, priemonės. Jeigu projektai nepasisektų, žlugtų ar būtų vilkinimo ar kitų problemų, mes realiu laiku pakoreguosime turime finansavimą ir padarysime atitinkamas išvadas. Šis darbas apibūdintas kiekvieno koordinatoriaus darbų planuose. Tai yra planai, kurie api, ap išvardina prioritetus ir e, finansavimo problemas ar galimybės. Taigi mes turime užtikrinti, kad būtų tie planai išlaikyti, atnaujinami ir mes taip pat e, turėsime galimybių atitinkamai pakoreguoti savo politiką, jeigu to reikės. Pirmininkė, e, mes e, ir toliau kalbėsime apie tai, pirmiausia, rengdamiesi kitam finansavimo laikotarpiui, nes atsiras naujų galimybių pasirinkti, kur bus naudojamas finansavimas ir koks tipas finansavimo bus siūlomas. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū dar kartą už visą suteiktą informaciją ir atsakymus į mūsų klausimus. Tuo baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir einame prie kito. Socialinis dempingas ES. Jens Nilsen yra pranešėjas ir iš karto jam ir suteikiu žodį. Prašom. Tak så mycket, eh, ordförande. Jogi. Labai ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma papasakosiu, kokia yra padėtis e, rengiant šį pranešimą. Užimtumo komitetas čia yra pagrindinis komitetas. Dar norėčiau papildyti, jog yra akivaizdu, kad ir mums Čia tenka išskirtinių kompetencijų, bent jau šešiose skirtingose sritise. Tai reiškia, kad mes tikrai daug dėmesio skirsime šioms sritims ir apie jas kalbėsime ir per plenarinę sesiją. Aš jau du kartus buvau sustikęs su šešėliniais pranešėjais, iš viso buvo pateikta 236 pakeitimai. E, šiuo metu yra svarstomi 18 kompromisinių pakeitimų. Manau, kad e, ko gero dar e, rytoj įvyks dar vienas susitikimas su šėliniais pranešėjais ir aš tikiuosi, kad tai jau bus paskutinis susitikimas. Aš nuo pat pradžių, kaip nekartą sakiau, čia svarbus yra vienas dalykas, o būtent kad būtų tinkamai e, įgyvendinami dabar galiojantis teisės aktai visose valstybėse narėse. Ir taip pat būtina užtikrinti veiksmingą e, šių taisyklių e, įgyvendinimo kontrolę. Aš netrukus pakomentuosiu pačią nuomonę ir joje esančius svarbiausius aspektus, bet prieš tai pasakysiu, kad Diskutuojant buvo išsakyta minčių, kad e, iš tikrųjų daug kas labai skirtingai supranta, kas yra tas socialinis dempingas. Pateiksiu pavyzdį iš savo regiono, tai yra iš šiaurės Švedijos. Mano regionas ribojasi su Norvegija. E, tai yra toks regionas, kur visą laiką e, žmonės laisvai judėjo, apie 15 metų ir ten iš viso nėra jokio pasienės, pasienio kontrolės. Na, o Norvegijoje socialinės garantijos yra žymiai geresnis negu kad Švedijoje. Ir kas atsitiko mano regione? Pavyzdžiui, medicinos seseris išvyko dirbti į Norvegiją, nes ten joms mokamas didesnis atlyginimas ir suteikiamos geresnės socialinės garantijos. Ir dėl to pradėjo trūkti medicinos seserų mano regione, Šiaurės Švedijoje. Ir e, tai yra susijęs su e, laisvų darbuotojų judėjimu. neseniai mane kreipėsi vienas rinkėjas, vienas pilietis ir pareiškė, kad dabar Švedijos profsąjungos pradėjo reikalauti, kad būtų keliami medicinos seserų atlyginimai ir Švedijoje. Nes e, kol kas mūsų šalyje atlyginimai skiriasi nuo atlyginimų Norvegijoje ir dėl to gali atsirasti socialinis dempingas. Reikia ir tai suprasti. E, Norvegijos e, įmonės ko gero naudojasi nesąžininga konkurencija Na, bet nežinau, ar tai būtų galima e, e, vadinti socialiniu dempingu tarp Norvegijos ir Švedijos. Socialinis dempingas suprantamas skirtingai, bet mes visi norime sąžininkos konkurencijos, norime, kad e, taisyklės būtų tinkamai gyvendinamos visose šalise. Ir aš tai sakau dėl to, jog būtina pabrėžti ir tai, kad socialinėje srityje valstybės narės turi nacionalinių kompetencijų. Atlyginimai nustatomi vadovaujantis nacionalinėmis taisyklėmis, taip pat skiriasi valstybių narių darbo e, rinkų struktūra. Mes e, Europos Sąjungoje taip pat turime taisyklių ir dėl darbuotojų komandiravimo. Pavyzdžiui, transporto sektorija padėtis yra labai sudėtinga, nes e, transporto paslaugos yra dažnai teikiamos tarp valstybinių lygmenių ir čia taip pat reikia bendrų taisyklių. Aš manau, kad yra būtina tinkamai gyvendinti dabartinės taisyklės ir kontroliuoti, kaip jos yra įgyvendinamos. Antra vertus, taip pat norėčiau pripažinti, kad egzistuoja tam tikras ryšys tarp keleivio saugumo ir taip pat darbo bei socialinių sąlygų. Mano nuomonė, egzistuoja glaudus ryšys tarp šių dviejų aspektų. Mes taip pat Sakome, kad transporto sektorėje jau egzistuoja daug įvairių taisyklių, pavyzdžiui, kabotažo taisyklės ir visos kitos. Tačiau dažnai tos taisyklės yra pažeidinėjamos, sunku užtikrinti tinkamą kontrolę ir priežiūrą, pavyzdžiui, kaip yra taikomas tos kabotažo taisyklės praktikoje. Bet kontrolė yra būtina, norint užtikrinti, kad transporto sektorija iš tikrųjų būtų laikomasi kabotažo taisyklių. Dar kartą pabrėšiu, pab, norėčiau pabrėžti, kad yra būtina kontrolė ir stebėsena. Taip pat savo nuomonėje teigiu, jog būtina, kad, kad galima užtikrinti geresnę kontrolę naudojantis naujomis technologijomis. Skaitmeninimas reiškia nedaugiau ar mažiau administracinės naštos, ne, tai reiškia, kad institucijoms tiesiog e, skaitmeninimo dėka užtikrinti geresnę kontrolę. Ir reikėtų vykdyti kontrolę visame komercinėme transporto sektorėje. Skaitmeninės technologijos labai palengvina darbą institucijoms. Taip pat reikėtų parengti strategiją ir dėl aviacijos sektoriaus. Nuomonėje kalbama apie tai, kad būtina tinkamai įgyvendinti ir uh, yra būtina, kad ir aviacijos įmonės laikytųsi darbo sąlygų, tačiau tas taisyklės, taisyk, sąlygas būtina suvienodinti e, europiniu lygmeniu. E, pavyzdžiui, e, kalbant apie e, personalą, kuri šalis turėtų būti laikoma kaip e, kilmė šalimi arba gimtaja šalimi, iš kur darbuotojas išskrenda. E, Frakcijos nariai laikėsi vairių nuomonių, mes bandėme jas apibendrinti. Iš tikrųjų, neįmanoma pasiekti kiekvienam visko, ko norime, nes politinės pažiūros skiriasi. Vis dėlto aš tikiuosi, kad šios nuomonės dėka galėsime aiškiai pasakyti, jog uh, E, transporto sektorių. Transporto komitetas mano, kad tema labai svarbi. Mes pasisakome už sąžininką konkurenciją, bet prieš socialinį dempingą. Ačiū toliau, Markus Piper. Dėkoju, pirmininkė. Aš irgi norė, aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Ačiū už puikų bendradarbiavimą. Ačiū ir už tai, kad atsižvelgė jis į tai, ką siūlė kitos frakcijos. Mes buvome susitikę su sunkvežimių vairuotojais, kurie labai kenčia nuo socialinio dempingo. Ir galiu pasakyti, kad jie reikalavo minimalių standartų dėl to, kiek laiko galima pasilikti užsienyje dėl darbo ir polsio laiko. Taip pat buvo iškelta problema. Ne tiek dėl minimalių standartų kaip, kaip tokių, bet dėl, dėl kontrolės. Jeigu nebus tinkamos kontrolės, tai kad ir kokie tie standartai galiotų Europoje, jie nieko gero net neš yra būtina kontrolė. Leiskite pridurti dar vieną dalyką. Ne visos transporto įmonės išnaudoja sunkvežimių vairuotojus. Yra ir puikių pavyzdžių e, e, logistikos sektorija, kur įmonės puikiai dirba, bendradarbiaudamos su profsąjungomis, su vairuotojais. E, yra puikių pavyzdžių, kai įmonės sukuria tikrai puikius socialinius modelius. Bet yra ir nedžiuginančių pavyzdžių. Kadangi kalbame apie europinę problemą, tai reikia ir tam tikrų bendrų idėjų, bendrų taisyklių. Dėl pačios nuomonės. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad transporto komitetas laikosi savo kompetencijų, ne vien tik tai sužimtumo komitetas e, čia turėtų renkti savo nuomonę. Aš tikiuosi, kad viskas pasisuks mums tinkama linkme. Dabar dėl nuomonės turinio. Pranešėjas e, į daugelį mūsų pakeitimų atsižvelgia rengdamas kompromisus Ir aš tik, tikrai tikiuosi, kad ši nuomonė susilauks didžiulio palaikymą. Iš viso yra 18 kompromisų, 9 iš jų gavome tik vakar, dėl jų dėrėsime rytoj. Mums yra aišku, kad komisija negali įgyti naujų kontrolės kompetencijų. Ir tikrai nereikia uh, sužadinti nereikalingų vilčių. Dėl subsidiarumo principo mes reikalaujame, kad jo būtų laikomasi. Valstybės narės turi vykdyti kontrolę pagal savo kompetencijas. Taip, komisija gali veiksmus koordinuoti. Jeigu komisija Komisija gali pateikti pasiūlymų, kaip galima užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą. Čia ko gero nereikėtų e, palikti e, agentūrai spręsti šias problemas. Mes tam nepritarėme. Apie agentūrą, Europinę e, transporto agentūrą būtų galbūt galima pakalbėti vėliau, bet ne dabar, ne čia, ne, šia, ne šioje nuomonė, kur kalbama apie socialinį dempingą. Neteisinga čia būtų minėti Europinę agentūrą. Taip pat džiaugiuosi, kad buvo uh, E, išbraukta nuoroda į reglamentą, nes tai e, susilaukia tikrai daug kritikos. Aš baigdamas noriu pasakyti, kad tikrai e, tikiuosi, kad kompromiso dėka bus parengta puikia nuomonė. Robert Zylė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad procedūra buvo labai demokratiška, vyko du šešėlinių pranešėjų susitikimai, rytoj taip pat vyks, taigi jokių nusiskundimų šio požiūrio. Po paskutinio šešėlinių pranešėjų posėdžio mm, mums pavyko pasiekti tam tikrų kompromisų, pavyzdžiui, trečias kompromisas, kur kalbama apie protekcionistinės priemonės, kartais naudojimas nepagristai. Tačiau tuo pat metu norėčiau pasakyti, kad netgi po tų dėrybų ir diskusijų šešėlinių pranešėjų posėdžiuose mes e, galbūt e, vis labiau remės e, užimtumo komiteto logiką ir ideologiją, o net galvojame apie transportą ir iš transporto perspektyvas. Iš tikrųjų, oro gelžinkelių ir kelių transportas yra trys labai skirtingi sektoriai e, transportas rytyje ir ne, visi, ne visos problemos yra vienodas ir ne visi sprendimai yra vienodi. Pavyzdžiui, jauni žmonės ir moteris turi būti skatinami e, prisijungti e, prie transporto sektoriaus ketvirtame kompromise, taip sakoma. Tai yra gerai, bet daugelį valstybių narių bedarbiai, e, jiems taikomos skirtingos e, sąlygos, jos skatinant e, įsitraukti į darbo rinką. Vienaip yra viduržėmė jūros regiono šalyse, kitose valstybėse narėse yra kitaip. Tai galbūt mes pirmiausia turėtume kalbėti apie tai, kad reikia panaikinti kliūtis valstybėse narėse, kurios trukdo jaunimui ir kitiems žmonėms neturintiems darbo įsijungti į darbo rinką. Šeštas ir septintas kompromisai. Čia kalbama apie įmonių išstojimą, iš, išstumimą iš rinkos. Čia kalbama apie tam tikrą juodąjį sąrašą, bet taip iš tikrųjų negalima e, elgtis e, rinkoje. Toliau kalbama apie pašto dėžučių kompanijas transporto sektorėje vadinamas, taip pat e, vėliavos keitimą laivybos sektoriuje, kas yra visiškai teisėta praktika. Taigi viename kompromise kalbama ir apie teisėtą, ir apie neteisėtą praktiką. Toliau, aštuntas kompromisas. Čia mm, sakoma, kad valstybėje narėje veiklą vykdyti e, kompanija gali, jeigu ta veikla yra laikina ir valstybė narė įsisteigusi kitoje valstybėje e, narėje kokie kryptimi mes čia einame. Ponas Nilsenai, jūs kalbėjote apie. Žinome, kur jūreiviai dirba, žinome, kad jūreiviai dirba kitose šalyse, bet svarbu galvoti, kas moka jiems atlyginimą. Mes kalbam apie bendrą darbo rinką. Aišku, kad mūsų šalyje ar Bulgarijoje mes negalime mokėti tiek, kiek moka Danija, pavyzdžiui, tos pačios profesijos atstovams skirtumai yra didžiuliai ir taisyklės nustato ir Europos parlamentas. Ir matome čia aišku diskriminacijos pavyzdį. Mes tarsi per medžius nematome miško, galvodami apie transporto sektorių. Taigi, neišleiskime iš akių. Ačiū, Pavel Teličko. Ačiū. Aš e, taip pat norėčiau patvirtinti, kad diskusijos vyko labai atviros ir pranešės buvo pasirengęs įsiklausyti į šešėlinių pranešėjų pasiūlymus. Aišku, nuomonės išsiskiria kai kuriais konkrečiais aspektais ir pranešėjas turi teisę galiausiai neatsižvelgti į tas pastabas, kurios jo nuomonė netitinka uh, jo požiūrio. Bet galiu pritarti tam, ką sakė ponas Nilsen, būtent mes turėtume siekti daugumos, tvirtinant nuomonę ir pranešėjas tam pritarė, jis mano, kad mm, tekstas gali būti toliau tobulinamas. Keletas esminių dalykų. Rytoj vyks šešėlinių pranešėjų posėdis, tai būtų galbūt neteisinga E, kai kuriuos klausimus kelti prieš juos apsvarstant ten. Pirmiausia, aš e, manau, kad e, mes pasiekėme tinkamos pusiausvėros tarp rinkos klausimų ir darbo rinkos klausimų. Aš manau, kad formuluotės yra tinkamos Tik tai pritariu kolegai, kuris sakė, kad galbūt e, mes laikomės daugiau žimtumo komiteto linijos ir mm, turėtume stiprinti transporto komiteto perspektyvą. Taip, ne visi e, mes vienodai suprantame, kas yra socialinis dempingas. Turime aiškiai e, suvokti, apie ką kalbame. Kas yra socialinis dempingas, o kas yra objektyvus skirtumai ar konkurencinis pranašumas ar e, trūkumas. Susijęs su vidiniais rinkos e, veikimo mechanizmais. Ką dar noriu pabrėžti? Ką sakė Robert Zylė? mes galbūt peržengėme ES kompetencijas. Tai yra šeštasis kompromisas čia. Mes raginame komisiją ir valstybės narės nagrinėti socialinio dempingo problemą įvairiose transporto srityse ir taip toliau ir nustatyti sankcijas už europinių taisyklių pažeidimą, įskaitant įvairias baudas ir taip toliau. Bet mes čia painėjame kompetencijas, valstybių narių ir europinės kompetencijas. Ir man tai yra, ko gero, problemiotiškiausias kompromiso pasiūlymas visame projekte. Tai aš e, tikiuosi, kad rytoj mums pavyks jį pakeisti Ir e, noriu pasakyti, kad šešėliniai pranešėjai, jų nuomonės ryškiai skiriasi šio klausimu. Taigi tai dar bus aptariamas klausimas. Na ir kalbant apie socialinį dempingą, sakome dažnai, kad visi turi turėti absoliučiai vienodas teisės ir vienodas darbo sąlygas. Mes sutikome praeitą kartą su ponu Nilsenu, kad mes turime sudaryti lygias E, darbo sąlygas, lygias galimybės ir bendrą teisinę sistemą. Tokia linija turėtų būti tekste. To ir baigsiu. Pirmininkė, manau, kad e, yra daugiau klausimų, kuriuos reikėtų kelti, bet E, tie dalykai pirmiausia turi būti aptarti su šešėliniais pranešėjais, o ne šiame komiteto posėdėje. Aš manau, kad mes dar labai toli nuo finišo e, tiesiosios yra nemažai elementų, kuriuos dar reikia derinti. Ir tekstą dar reikia toliau keisti. Aš viliuosi, kad mums pavyks parengti tokį tekstą, kuris susilauks pritarimo rydienos šešėlinių pranešėjų posėdėje. Pone Konečna. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už parengtą nuomonę. Žinau, kad yra sudėtinga parengti nuomonę tokiu jautriu klausimu atsižvelgiant dabartinę e, parlamento nuotaiką ir norint užtikrinti subalansuotą dokumentą, bet jūs suvokėte pro, e, visą problemą ir jūs ginate e, tekstą, nebėra vietos tame tekste bejonėms, mes kalbame faktų kalba. Ir reikia kalbėti apie tai, kad sauga, keleivių sauga ir darbo sąlygos būtų integruotos į transporto sektorių uh, Ir e, man atrodo, kad tokie e, sukti neaišku žodžiai kaip mei, gali, galima yra labai negeras, negeras dalykas tekste. Mes turime akcentuoti saugą transporto sektoriuje. Aš pritariu e, daugeliu jūsų kompromisinių pakeitimų, tačiau noriu perspėti e, jūs, kad mes e, nebūtume per nelik daug simplistiškai nusiteikę. Daugiau negu 5 milijonai darbuotojų buvo išsiųsta į užsienį 14 metais, pirmiausia, transporto sektoriuje dirbti. Ir darbdavys dažnai prašo darbuotojų dirbti užsienyje ir reikia reikalauti, kad jie uh, uždirbtų tiek pat, kiek ir toje šalyje dirbantis darbuotojai. Man atrodo, kad tai yra sąžininga, vienodas darbas ir atlyginimas vienodai komandiruojamų darbuotojų. Ne žinau, ar galima automatiškai sakyti, kad skirtumai atlygio yra socialinis dempingas. Iš dalies taip, bet konkurencingumo labui bandymas išlaikyti e, žemus atlyginimus e, prieštarauja socialinės lygybės principams Europos Sąjungoje. Aš džiaugiuosi tuo, kad jūs raginate įdėkti šio laikiškas technologijas inspekcijose transporto sektoriuje, taip pat reikia geriau stebėti darbo laiką ir užtikrinti, kad dabartiniai teisės aktai būtų deramai gyvendami. Aš visam tam pritariu. Mes visi, mano nuomonė, norime, kad, kad vairuotojai būtų tikrai pailsė, nes tai susiję ir su saugumu keliuose, o darbo sąlygos ir e, saugumas keliuose e, yra glaudžiai susiję. Mes e, renksime rytoj šešėlinių pranešėjų susitikimą ir tikimės, kad išlaikysime viską, ką jūs e, užfiksavote šioje e, geroje nuomonėje. Toliau, Karima Dėlė. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Dėkoju pranešėjų už jo pasiūlymus, kompromisus pirmiausiai. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad nors ponas Junkeris mano, kad E, komisija e, bando užtikrinti e, galimybės, kad tarsi pagrindinis šansas, paskutinis šansas yra paskutinė galimybė išnaudojama, bet mes neturime leisti, kad socialinis dempingas išplitų, nes tai yra nuodas. Ir reikia E, pasakyti, kad tokiu būdu piliečiai e, nebepasitikė Europą, o turėtų būti atvirkščiai, nes Europa turi juos apsaugoti ir darbuotojus apginti. Kitas dalykas, aš norėčiau pasakyti, kad e, situacija yra gana sudėtinga, pavyzdžiui, atlyginimų sektoriuje, bet viskas eina žemesnių standartų link darbas darbo sąlygos, sveikatos apsauga yra tikrai e, skandalinga, dirbama e, neoriomis, baisiomis sąlygomis. Noriu pasakyti, kad kai kurie var, dar, vairuotojai e, patiria nuolatinį spaudimą. Jie turi ilsėtis e, savaitės savo E, sunkvežimėse nemato šeimų savaitėmis ir man atrodo, kad reikėtų problemas spręsti drąsiau. Kolegos sako, kad tai priklauso nuo valstybių, narių teisės aktų. Ponas Zylė pateikė labai gerą e, pavyzdį, jis kalbėjo apie Europos parlamento narių atlygį. Mes e, visi gauname tokį pat atlyginimą dėl to, kad e, E, nenorėjome, jog išliktų skirtumai, kad Italijos parlamentarai gautų vieną atlyginimą, kitų šalių e, parlamentarai kitą. Mes turime užtikrinti socialinius minimalius standartus ir tokius standartus, kurių visi laikytųsi. Kai aš kalbu apie minimalius standartus, kalbu apie atlyginimo sąlygas ir darbo e, sąlygas ir atlyginimus, kuriuos pas paskui galima būtų gerinti. Taip pat reikėtų labai daug dėmesio skirti kontroliai, stiprinti kontrolę. E, reikia kovoti su nesažininkia konkurencija visame ES transporto sektorėje, bet tam reikia e, susitarimo, kad e, inspektoriai galėtų veiksmingai atlikti kontrolį ir taip pat reikia taisyklių, nemažiau taisyklių, reikia įgyvendinti jau e, dabar egzistuojančias taisyklės ir žiūrėti, kaip jos įgyvendinamos. Taip pat yra samdymas, samdymas atis labai e, didelė problema. E, e, kiti kalba apie tai, e, kad juodasis sąrašas E, neturi prasmės, bet egzistuoja tie juodėjai sąrašai, pavyzdžiui, aviacijos sektoriai, reikia įvardinti tuos, kurie pažeidinė taisyklės, reikia kalbėti apie tuos, kurie laikosi taisyklių ir jeigu kažkas jų nesilaiko, tai reikia tą parodyti juodajame sąraše. Ir taip pat. E, e, subordinacijos principo laikytis ir reikia, kad įmonės laikytųsi savo įsipareigojimų. E, Reikia kalbėti apie visą transporto sektorių, ar tai būtų aviacijos sektorius, pažiūrėkime, kas vyksta uh, Ryan ir, uh, su Ryanair. Reikia uh, užtikrinti visuose sektoriuose taisyklės. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsime į uh, jūrininkystės sektorių, į atlyginimus, uh, gali kilti ateityje labai rimtų problemų. Uh, Ir mes turime aiškiai pademonstruoti savo nuomonę, kad žmonės galėtų pamatyti, kad mes iš tikrųjų rimtai žiūrime į tuos klausimus. Nes e, jeigu mes dabar neįspręsime e, šio klausimo, tai ateityje rytoj turėsime kalbėti apie tai, ar tikrai Europa apgina piliečius, ar Europa pradeda irti. Pitais Liungrenas. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti Jens Nilsson už visą darbą, rengiant šią nuomonę. Ačiū ir už puikias diskusijas, kurios vyko likščiol. E, taip pat ir rytoj susitiksime viską aptarti tarp šešėlinių pranešėjų. Taip, mes visi norime, kad Europoje būtų sukurtos geros darbo sąlygos Tas kelias, kuriuo mes dabar einame, e, yra geras, bet vis dar egzistuoja skirtingų sąlygų. Taip pat egzistuoja ir konkurencija tarp atskirų valstybių narių, nes skiriasi valstybės narėse darbo sąlygos. Europos Sąjungoje Tik mažiau negu kad 50 procentų rinkėjų ateina į rinkimus, dabar jų balsas sugriežtėjo ir žmonės tikrai nelabai pasitikė ES, bent jau mano regione. Kalbant apie kabotažą ir kabotažo taisyklių kontrolę, manau, kad atėjo pats laikas pasistumėti prieki. E, e, būtina kovoti su socialiniu dempingu transporto sektorija. Transporto sektorius kinta. Svarbu, kad mes e, į transporto sektorių pritrauktumėm ir daugiau jaunų žmonių, jiems pasiūlytumėm palankes, patrauklias darbo sąlygas. Bet dabar Jeigu jaunuolis, pažiūrėjau, nori dirbti sunkvežimio vairuotoju, tai ko gero jam teks visą mėnesį prarasti sunkvežimio kabinoje, nematant draugų, šeimos ir gaunant tokį atlyginimą, iš kurio vos įmanoma pragyventi. E, autostradose taip pat e, e, sunku rasti ir parkavimo aikšteles, ten ne visą laiką pačios palankiausios sąlygos. Vairuotojo profesija jauniems žmonėms nėra patraukli. Mes turime daryti viską, kad būtų sukurta sąžininga konkurencija. Vykstant diskusijoms, dažnai senosios valstybės narės sako, kad vis daugiau darbuotojų atvyksta iš naujųjų valstybių narių, dėl to aštrėja konkurencija ir e, darbuotojai iš naujų valstybių narių yra pasirengę dirbti už pusę atlyginimo. Būtent taip atsitiko ir mano šalyje. Darbuotojai iš užsienio atvyksta į Švediją, bando įsitvirtinti Švedijos darbo rinkoje. Na, o švedai nori laikytis dabartinių taisyklių dėl darbo sąlygų. Vis dėlto sienos yra atviros ir konkurencija vyksta tai aš noriu pasakyti, kad mes dabar atsidūrėme kryškelėje. Valstybėse narėse darbo sąlygos skiriasi. Svarbu, kad e, visiems darbuotojams būtų sukurtos tinkamos e, darbo sąlygos. Jeigu to nepadarysime, tai piliečiai vis, la, vis mažiau mumis pasitikės. Ačiū toliau, Beta Lukaševska, prašom. Ačiū, pirmininkė dar viena diskusija apie socialinį dempingą. Ir aš norėčiau užduoti visiems klausimą, galbūt ypač Europos komisijos atstovams, kas yra socialinis dempingas, nes aš niekur Europos komisijos dokumentuose nesu su... mačiusi tokios apibriešties. Taigi, apie ką mes kalbame. Turime pirmiausia išsiaiškinti terminus, nes iš tikrųjų, jeigu teisės aktuose apibriešties nėra, tai mes vadovaujamės tik tai subjektyvių supratimu. Aš taip suprantu, kad nesiekiama e, panaikinti konkurencijos, nes tai prieštarautų ES principams, e, tokiems kaip laisvas prekių ir žmonių judėjimas. Ir aš puikiai suprantu, kad e, visose valstybėse narėse, kur veikia įvairios bendrovės, klientai gali rinktis tas bendrovės, kurios siūlo patrauklesnę kainą. Tai jeigu mes sakysime, kad tai yra socialinis dempingas, tai būtų ko gero neteisinga. Gal aš pateiksiu jokingą pavyzdį, bet jis galbūt vaizdingesnis negu kai kurie kiti. Pažiūrėkime čia parlamente į parduotuvės apačioje ir matome, kokios yra kainos. Kainos skiriasi Kodėl jos skiriasi? Kodėl ne vienodo obolių kaina? Todėl, kad jie iš skirtingų šalių, skirtingos transportavimo išlaidas ir taip toliau ir panašiai. Aš sutinku su tais, kas sako, kad reikia kovoti su piknaudžiavimu, su išnaudojimu vairuotojų iš um, Europo, rytų Europos šalių, kad reikia kovoti su pašto dėžučių bendrovėmis. Tai yra tikrai sudėtingos problemos. Pirmininkas neseniai e, rengė klausimus, kuriuose dalyvavo vairuotojai iš įvairių valstybių narių. Ir jie sakė, kad ne valstybės narės, e, e, ne jų valstybėse narėse jie yra išnaudojami, o vakarų valstybių bendrovės samdo rytų Europos valstybių narių vairuotojus ir juos išnaudoja. Ir už Rumunijos, Bulgarijos ir panašiai. Taigi taip, reikia kovoti su piknaudžiavimu, reikia taikyti teisės aktus, nes visose valstybėse nerėse yra kontrolės priemonės ir mokesčių mm, įstatymai ir dėja apmokestinimo taisyklės taip pat yra skirtingos valstybėse narėse. Vienur mokama už valandą, kitur už mėnesį. Tai taip pat reikia atsižvelgti. Ir aišku, aš sveikinu pranešėją parengus šį pranešimą, nes tai tikrai sudėtingas buvo darbas ir pranešėjai, ir šešėlinėms e, pranešėjams. Ir tai yra sudėtingi klausimai, ką rodo ir mūsų diskusija. Ir aš suprantu tas e, pastabas, kurias e, išsakė kolegos iš kitų ES valstybių narių. Aišku, kad bendrovės daro spaudimą, bendrovės, kurios konkuruoja ir laimi skirtingų sąnaudų E, dėka. Žinome, kad Skandinavijoje apmokesnimas yra vienoks, kitur kitoks. Ir tikrai bendro vardiklio rasti visiems nepavyks. Bet kadangi dabar vyksta keitimasis nuomonės su, nuomonėmis su Europos komisijos atstovais, tai norėčiau pirmiausia paklausti apie socialinio dempingo apibriežti ir dar porą klausimų. Praeitą antradienį komisija pasiūlė pakeitimus darbuotojų komandiravimo direktyvoje ir vis dar yra neatsakytas klausimas, ar komisija e, šioje direktyvoje numatys e, nuostatas susijusias su transporto sektoriumi ir konkrečiai kabotažu. Ir ar komisija numatys sunkvežimių vairuotojų statusą, tų vairuotojų, kurie e, dirba tarp valstybinių mastų. Taip pat e, valstybės narės e, kelia klausimą dėl 2006 metų reglamento 561 pakeitimo, pagal kuriuos vairuotojai galėtų gauti atostogas ar atostogų kompensacija. E, jie turėtų teisę į atostogas namuose. E, taip siekiama derinti vairuotojų darbo ir porisio laiko nuostatas. Ačiū, Kristinė Vidalion. Le dumping dans les transports est problématique vis-à-vis -vis des travailleurs, vis-à-vis -vis de notre. Aš noriu pasakyti, kad mes turime kalbėti apie socialinį modelį, apie darbuotojų padėtį, tai kelia dėlį susirūpinimą e, mūsų piliečiams, taip pat daugeliui kolegų. Aš e, tą matome iš labai dėlio skaičiaus pakeitimų. Norėčiau pasveikinti pranešėją Nilseną ir kitus pranešėjus. E, ne viską mums pasiekinti tie pavyko padaryti, bet 18 kompromisinių pakeitimų yra parengta. Klausimai, kurie e, minimi yra nepaprastai aktualūs, jie kelia susirūpinimą. Prancūzijoje praeitą penktadienį teismas priemė sprendimą e, ir Valens e, prokuroras prašė nuteisti šešis e, vežėjus, e, jiems e, siūlė skirti trijų metų kalėjimo bausmes už tai, kad jie labai nepalankiamis sąlygomis įdarbino užsieniečius darbuotojus Prancūzijoje. Ir E, mes turime užtikrinti, kad Europos e, Sąjungos direktyvos taisyklės tikrai būtų taikomos ir kad dėl valstybių narių, manau, kad nepakanka valstybių narių taisyklių ir mano nuomonė turėtų pradėti veikti atitinkama agentūra ES. Žinome, kad dėl biudžetinių suvaržymų komisija nelinkusi kurti naujų agentūrų, tačiau uh, Uh, Europos geležinkelių agentūra, dėl jos mes uh, balsavome uh, prieš keletą valandų ir reikėtų kalbėti apie um, agentūrą, kuri galėtų užsimti ne tik geležinkelių, bet ir kelių transportų ir transportų kitomis transporto e, rūšmis ir žiūrėtų, ar būtų laikomasi saugumo, saugos taisyklių, ar vairuotojai yra pakankamai apsaugoti ir būtų galbūt galima sutelkti pajėgumus į šią agentūrą, kuri galėtų e, e, viską sekti, bet iš tikrųjų reikia agentūros, kuri galėtų imtis veiksmų prieš tuos, kurie nesilaiko taisyklių. Uh, E, e, aš e, suprantu, kad daug kas įtraukta į kompromisinius pakeitimus, bet ne viskas galėjo pakliūti. Tačiau mes turėtume akcentuoti tai, kad diskusijos tęsis ir diskusijų išdava bus transporto komiteto nuomonė labai tvirta, stipri, kaip galima e, tvirtesnė, nes e, šis rytis kelia mums visiems labai didelį strūpimą. Mm, Vandalin. Labai ačiū, pirmininkė. Aš jau be ne šešerius metus dirbu Europos parlamente. Kiekvienais metais e, rengiami sutikimai su e, vairuotojais, su, e, taip pat aš dalyvauju vairiuose sutikimuose, pavyzdžiui, Rotterdame neseniai su e, laivų įgulomis susitikinėjau. Visuose susitikimuose aš porą kart per metus rengiu tokius susitikimus ir visuose juose mes kalbame apie mm, socialinius dalykus tai yra tarsi leitmotyvas. Aš nenorėčiau per daug ideologizuoti diskusijos, tačiau mano nuomonė mes pirmiausia turime ieškoti praktinių sprendimų ir reikia galvoti, kaip išspręsti iš tikrųjų problemas. Nepakaks įsteigti agentūros, kuri tarsi turėtų visas problemas išspręsti. Mes turėtume labai aiškiai, pragmatiškai rinktis E, pirmiausia, reikia apibriežti, kas yra socialinis dempingas. Nes žinome, kad yra labai daug fiktyvių bendrovių, dėl to darbo sąlygos tampa visiškai nesaugios ir neiškus labai susitarimai dėl saugumo garantijų darbuotojams. Reikia mums labai aiškių apibrieščių, glaustų apibrieščių. Taip pat reikia atsisakyti tokių fiktyvių bendrovių pašto dėžučių, kurios eksploatuoja darbuotojus. E, kolegos kalbėjo apie saugą. Tai nepaprastai svarbu. Vairuotojai verčiami e, apeiti apribojimus ir darbdaviai tą daro, tai yra visiškai neteisingas požiūris, nes šiaip e, darbdaviams lengviau ar ger, apsimoka labiau sumokėti baudas, negu mokėti deramą atlyginimą e, vairuotojams. Mes turime kovoti su tuo ir geriausias būdas tą daryti būtų pasižiūrėti į mokesčių e, sistemas. Labai dažnai fiktyvios bendrovės eksploatuoja eksploatuoja e, darbuotojus. Ir jeigu turėtume deramą fiskalinę kontrolę, e, inspektorius e, padėtis turėtų pagerėti. Aš pats žinau, kaip esu patyręs atsitį ir žinau, kaip galima būtų įdėkti tos dalykus. Reikia griežtos sistemos, inspekcijų sistemos. Dar vienas dalykas, apie ką nekalbėjo komisija apie vairuotojų eksploatavimą, išnaudojimą. Komisija sako, mes kažką darome, bet e, negirdime aiškių atsakymų. Man atrodo, kad ir nacionaliniu mastu reikia imtis priemonių, kad reikia kur kas daugiau dirbti iš esmės, kovoti su socialiniu dempingu. Ir reikia prevencinių priemonių. E, reikia užtikrinti, kad žmonės galėtų deramai e, pailsėti, kad jie neturėtų, pažiūrėjau, vairuotojai miegoti kabinose, nes tai nėra netgi ir saugu. Reikia griežtos kontrolės, kaip kad yra eurokontro, veikia eurokontrolės agentūra e, ir reikėtų kelių transportui panašią kontrolės sistemą taikyti. Reikia registruoti pažeidimus ir paskui e, Europos lygmenių turėtų būti e, sprendžiamas klausimas, o paskui kreiptis į darbo inspekcijas, nacionalinės ar mokesčių inspekcijas. Eurokontrolė gali būti naudinga, bet aš nemanau, kad reikia naujos agentūros, nežinia, ar mes e, E, tokiu būdu rasime sprendimą. Atsitraukime nuo ideologijos, filosofijų, yra daug dabar jau priemonių, jas įgyvendinkime ir atsikratykime įvairių chimerų ir tokių kaip pašto dėžučių bendrovų, tai yra fiktyvių bendrovų ir tada žiūrėsime. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris pakeitimus, kuriuos pateikiau aš. Nekartą buvau susitikęs su darbuotojų atstovais e, ir e, kai kurie darbuotojai sako, kad e, transporto įmonės sako, sąmoningai skatina darbuotojus nesilaikyti taisyklių, nes tai palanku įmonėms Ir būtent dėl to viename iš savo pakeitimų, 20 pakeitime, aš kalbu apie tai, kad tokiams įmonėms turėtų būti skiriamos sankcijos arba atgrasančios priemonės, atgrasančio pobūdžio sankcijos. Antra, elektroniniu būdu mokant, už, mokant kelių rinkliavas yra renkama labai daug asmeninių duomenų Ir dėl to aš 130 pakeitime kalbu apie tai, kad institucijos, kaip institucijos galėtų naudotis tais duomenimis e, tam, kad būtų galima geriau e, kontroliuoti, kaip laikomasi kabotažo taisyklių. Tai būtų praktinis sprendimas. Trečia, nemažai kolegų prašė aštunto punkto išbraukti Europos transporto agentūrą. Aš noriu pasakyti, kad daugiau kaip 70 procentų visų prekių yra pervežama sausumos keliais, tačiau kol kas šioje srityje dar nėra agentūros. Dėl to nemanau, kad šios idėjos reikėtų atsisakyti. Vis dėlto nemanau, kad dabar reikėtų sukurti tą kelių transporto agentūrą. Aš 150 pakeitime siūlau tam tikrą išeitį. Jau buvo kalbėta apie euro kontrolę, apie bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, siekiant įgyvendinti e, taisyklės kelių transporto srityje. Kelių policijos tinklas padeda užtikrinti didesnę harmonizaciją, bet e, kai kurios taisyklės dar nėra visiškai aiškios ir dėl to valstybės narėse skirtingai traktuoja, jas skirtingai aiškina. Uh, Dėl to būtina teikti pagalbą valstybėms narėms e, standartizacijos proceso metu, sertifikavimo proceso metu. Labai svarbu, kad valstybės narės galėtų keistis informaciją bei vykdyti bendrą kontrolę. Dispol ir Eurocontrol RULT jau teikia tokią pagalbą valstybėms narėms, tačiau tokios pagalbos dar nepakanka ir aš norėčiau glaudesnio bendravimo, bendradarbiavimo ir 150 pakeitime aš ir kalbu apie glūdesnį bendradarbiavimą su Dispol ir Eurocontrol Root ir norėčiau, kad tai būtų atsižvelgta e, kompromisuose. Mulțumesc, domnul președinte. Nu am să fac o polemică pe acest subiect, dar întâmplător am văzut. Ačiū, pirmininkė. Aš nenorėčiau pradėti polemikos, bet uh, Pastebėjau, kad prašiau to pačiu metu žodžio kaip ir kiti kolegos, bet jau kiti kolegos seniai pasisakė, jiems buvo seniai sutikta galimybė pasisakyti, o man reikėjo laukti iki dabar. Na, bet kokiu atveju aš norėčiau padėkoti Jens už tikrai puikų darbą. Jis labai stengiasi uh, E, atsižvelgti į visus pasiūlymus, e, į tuos, kurios, kurios pateikė SND frakcija, taip pat ir kolegos iš kitų frakcijų. Diskusija labai sudėtinga, tai akivaizdu, bet ir e, Europos lygmenių padėtis labai sudėtinga. Dėl to reikalinga aiškiai apibrieštis, kas yra socialinis dempingas. Aš nežinau, ar būtent šioje nuomonėje reikėtų pateikti tokią apibriežtį. Galbūt komisija galėtų pateikti pasiūlymą dėl socialinio dempingo apibriežties europinių lygmenių. Pastebėjau, kad dabar diskusija apie socialinį dempingą e, virto, agentūra, e, virto diskusija, ar reikia naujos agentūros ar ne kolega Koch sakė, kad daugiau kaip 70 procentų, 80 procentų e, prekių Europoje yra pervežamos sausumos keliais. Tai mane nustebino. Žin, e, kaip žinia, e, sausumos kelių agentūros nėra, nors tikrai labai daug prekių yra pervežama sausumos keliais. Aš tikrai manau, kad tokios agentūros reikėtų bet ta agentūra turėtų veikti atskirai, nebūtinai ji turėtų e, e, būti susijęta ir su e, vandens keliais ar aviacija. Čia turėtų būti sukurta atskira agentūra, nes sausumos kelių transporto sektoriaus problemas labai specifinės. reikėtų tokios agentūros, kuri užtikrintų um, ir didesnę harmonizaciją europinių lygmenių ir geresnę kontrolę. Taigi, reikėtų tokios agentūros, tarp kurios užduočių būtų ir e, darbuotojų integracija, taip pat darbuotojų saugumas, vairuotojų saugumas. E, Turiu pasakyti, kad šiuo metu nacionalinės valstybės narės nustato minimalų atlyginimą. Bet iškilo ir kitokia problema. Štai, pavyzdžiui, yra užsienio įmonių, kurios samdo darbuotojus, paprastai iš rytų Europos šalių. Bet su jais sudaromos e, e, sutartis atitinkančios rytų Europos šalių e, sutartis. Turime daryti viską, kad būtų nutraukta tokia praktika. Problema kyla ne vien tik dėl to, kad skiriasi atlyginimai. Reikėtų nustatyti minimalų standartą atlyginimams, minimalų atlyginimą europinių lygmenių. Ir taip pat reikėtų sukurti minimalius standartus e, e, darbo sąlygoms visose ES valstybėse narėse. Nes dabar problema egzistuoja. Kaip galima e, sustabdyti tokią praktiką, kai vakarų šalių įmonės samdo vairuotojus iš rytų Europos ir su jais sudaromos sutartis atitinkamai pagal jų kilmės šalį ir atitinkamai mokamas žemesnis atlyginimas. Bet kas atsitinka, jeigu yra pasamdomas toks darbuotojas iš rytų Europos ir jeigu jam netaikomos e, tokios darbo sąlygos kaip vakarų Europoje. Šią problemą irgi reikia spręsti. Yra būtina sukurti instituciją, kuri uh, E, užtikrintų e, harmonizaciją Europos lygmenių ir kad būtų laikomasi vienodų darbo, minimalių darbo sąlygų visoje Europos Sąjungoje. Ja, vielen Dank, George, du musst nicht lange warten. Ačiū. Sako pane Maisner. Noriu pasakyti, kad daugelis patiktų kompromisų tikrai neblogė. Kalbant apie socialinius klausimus, mes ko gero niekada nesilaikysime vienodos pozicijos darb, darbuotojai turi savo teisės, bet aš pasisakyčiau dėl to, pasisakyčiau, kad nereikėtų e, kritikuoti visų darbdavių, reikia subalansuoto požiūrio. Aš noriu pagirti vieną kompromisą, kuris man tikrai labai patinka, tai yra 16 kompromisas. Ji buvo įtrauktas ir mano pateiktas pakeitimas. Ir anksčiau tekstas buvo tikrai labai protekcionistinis. Mes bandėme apsaugoti savo rinką, tai susiję ir su TTIP. Tekste buvo kalbama apie tuos laivus, kurie e, plaukioja e, su ES vėliava. Aš manau, kad ne visą laiką reikia mėgdžioti amerikiečius. Mes turime būti nusiteikę atvirai pasaulio atžvilgių, bet nebūtinai turime mėgdžioti kitus. Žorž e, Bach. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šiai diskusijai skiriame pakankamai laiko. Tikrai ne visą laiką taip atsitinka. Taigi šiandien to tikrai labai džiaugiuosi šiame pranešime turime, rengdami šį pranešimą turime būti tikrai labai drąsus ir ambicingi. Dėl būsimo kelių paketo mes turime aiškiai išsakyti komisijai, kokia yra mūsų pozicija tam, kad jie tai galėtų atsižvelgti. Tikrai labai džiaugiuosi, džiaugiuosi pranešėjo nuveiktų darbų, jūs puikiai padirbėjo, taip pat ir kompromisai yra labai geri. Taigi manau, kad buvo pasukta teisinga linkme. Norėčiau pasidalinti dviejomis pastabomis. Visų pirma, darbo sąlygų ir saugumo ryšys. Pranešėjas pareiškia, kad toks ryšys egzistuoja, bet dėja atsakingos institucijos to dažnai nepripažįsta. Jos nepritarė, kad saugumas labai priklauso nuo darbo sąlygų, bet pagalvokime, darbuotojai, vairuotojai dažnai būna pervargę, stre, patiria stresą e, ir nepakankamai pailsi. Na, o antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra kontrolė. Prisiminsiu tai, ką pasakė kolega Telička. Tikrai buvo pasakyta įdomių minčių. Subsidiarumas ir valstybių narių kompetencijos. E, jos tikrai neturėtų nukentėti. Nereikėtų pažeisti valstybių narių kompetencijų, bet atkreips dėmesį į vieną dalyką. Valstybės narės skirtingai gyvendina teisės aktus Ir e, tikrai valstybės narėse darbo sąlygos skirtingos. Reikėtų pasistengti vienodžiau įgyvendinti teisės aktus. Toliau kontrolė. Valstybės narės turėtų kontroliuoti, užtikrinti, kad būtų kontroliuojamas tam tikras e, procentinis dydis visų pervešimų. Tačiau jokia valstybė narė nesilaiko kitų e, procentinių kontrolės dydžių. Kai kurios valstybės narės iš viso nepatikė komisijai jokių duomenų apie tai. Ir aš manau, kad komisija turėtų daryti didesnį spaudimą valstybėms narėms tam, kad jos laikytųsi kontrolės taisyklių. Visiškai pritariu tam, ką pasakė kolega Dieter Koch. Taip, reikia vykdyti kontrolę, bet taip pat yra būtinos ir sankcijos. Jos turi būti griežtos o ne kažkokia nedidelė baudelė. Taigi manau, kad reikia skirti daugiau dėmesio kontroliai ir taip pat kovoti su to, kad valstybės narės nevienodai ne gyventina teisės aktus. Köszönöm szépen, elnök úr! Külön köszönöm eh, Nilsson képviselő úrnak az elmúlt. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už visą darbą per pastarąsias savaitės ir pastaruosius mėnesius. Vyko tikrai labai intensyvios diskusijos, buvo pateikta daug pakeitimų. Ir galiausiai pranešėjas turėjo pateikti kompromisus. Aš ir pats buvau pateikęs pakeitimų ir pranešėjas jos atsižvelgia rengdamas kompromisus. Ačiū labai už tai. Žinau, kad transporto komitete rengiame nuomonę apie užimtumo komiteto pranešimą. Vis dėlto aš manau, kad bet kokio atveju turime susitarti Kas yra tas socialinis dempingas? Kaip mes transporto komitete vertiname tą socialinį dempingą? Kaip jis pasireiškia transporto sektorija? Manau, kad ne visi vienodai suprantame, kas yra tas socialinis dempingas, vyksta įvairios politinės diskusijos valstybėse narėse ir visą laiką skirtingai yra aiškinama, kas yra tas socialinis dempingas. Taigi, kol nėra vieningos apibriešties, kas tas socialinis dempingas, ir mums bus labai susunku susitarti dėl to, ką socialinis dempingas reiškia transporto sektorija. Aš savo pakeitime, kurio numeris 42, atkreipiau dėmesį į šią problemą. Manau, kad problemą būtina spręsti, apie tai kalbėjo ir kiti kolegos. Toliau 112 pakeitimas, kurį aš irgi pateikiau, ten iškėliau kitokią problemą. Beje, kai kurie kolegos tą problemą jau minėjo. Problema yra susijusi su transporto priemonėmis, kurios yra lengvesnės negu kad 3,5 tonos. Labai e, svarbus čia yra darbo sąlygų klausimas. Jeigu kalbame apie transporto priemonės, kurios yra sunkesnės negu kad 3,5 tonos, tai e, čia jau yra taisyklių. E, taisyklės tokiams transporto priemonėms jau taikomos. Prabėgus tam tikram laikui, e, galbūt tos taisyklės galėtų būti pradėtos taikyti ir lengvesniems transporto priemonėms. Kalbant apie ankstesnės diskusijas šiuo klausimu, tai manau, kad tas diskusijos nebuvo tokios jau aršios, kokios galėjo būti. Tikrai prisimenu žymiai aršesnių diskusijų praeitie. Aš suprantu, kad dėl socialinio dempingo tai um, problemų kyla visų pirma darbuotojams. Ir man, e, kaip socialdemokratų frakcijos atstovai, tai svarbu Taip pat noriu pasakyti, kad esu įsitikinęs, jo kolegos iš vakarų Europos, iš Prancūzijos, iš Vokietijos labai dažnai nori apsaugoti savo šalies įmonės, savo šalies e, rinką. Ir būtent dėl to dalyvauja diskusijose. Pateiksiu pavyzdį. Prancūzijos paslaugų teikėjas visą laiką bando apsaugoti savo rinką ir bando išstumti iš rinkos rytų Europos įmonės ir dėl to tokia prancūzijos įmonė reikalauja, jog e, darbuotojai, pažiūrėjau, iš e, vidurio Europos galėtų dirbti ir gauti e, vakarietišką atlyginimą. Bet jeigu vėliau. Bet vėliau yra E, kritikuojama tai, kad santechnikui iš vakarų Europos yra mokama daugiau negu kad santechnikui iš rytų Europos. Jeigu, pavyzdžiui, reikia e, auklės vaikui, tai vėlgi e, auklė yra samdoma iš rytų ar vidurio Europos, nes tai kainuoja mažiau negu kad auklė iš vakarų Europos. Tai čia reikėtų elgtis atsargiai nes tikrai susidurėme su labai įvairiais interesais. Ačiū toliau kolega Vandenkamp. Um, het onderwerp wat wij... Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame apie be nesvarbiausių klausimų transporto sektoriuje. Visuomet e, smagu kalbėti apie transporto koridorius, e, transporto tinklų sujungimo priemonę, Europos strateginių institucijų fondą, bet jeigu žmonėms netrūpi tie klausimai, tai kyla problema. Daug kas mūsų nukentėjo per 14 metų rinkimų kampaniją. Mes toje kampanijoje akcentavome socialinės Europos svarbą. Daug žmonių įsivaizduoja ir mato ES kaip biurokratiją sėdinčią e, Briuselėje nesirūpinančią e, aktualiausiais klausimais ir problemomis. Dėl to mes turėtume taip akcentuoti šį klausimą. E, kolegė iš Lenkijos kalbėjo apie kainų skirtumus e, bendroje rinkoje, bet tai yra ne tas pats, kas socialinis dempingas. Bendroji rinka yra e, vienas dalykas, tačiau kainos ir kokybės skirtumai egzistuoja bendrojoje rinkoje. Tai yra esmė e, bendrosios rinkos, bet nereikia to painioti su socialiniu dempingu. Jeigu mes suplaksime tuos du klausimus, tai nebeišbėsime patys iš tos košės. Dėl socialinio dempingo. EPP e nėra vieningos nuomonės ir dažnai mes teršiame savo lizdą įvairiomis nuomonėmis. Europos e, sąjunga pati savo kenkia už es ribų. Mes esame vertinami kaip e, didžiausias socialinės garantijas e, užtikrinantis E, subjektas, pažiūrėkime, į Indiją, Kiniją, kitas šalis, jos e, į mus žiūri, bet ką mes darome su tuo pozityviu modeliu. Mes šiame e, pranešime save kaltiname tuo, kad esame bananų respublika, kažkas tikrai yra supuvę Danijos karalystėje. Ir Reikia taip pat labai atsargiai kalbėti apie socialinį dempingą, nes kitaip galime pasiūsti signalą į išorę apie tai, kad socialinės Europos nėra, kad socialinės apsaugos Europos Sąjungoje nėra. Ir dėl to norėčiau paprašyti pono e, Nilseno labai atsargiai formuluoti savo mintis nuomonėje. Šošbach kalbėjo apie teisės aktus. Mes turime jų daugybę, bet jie nėra įgyvendinami. Daug valstybių narių e, sako Briuselė taip, taip, viskas gerai, mes viską įgyvendinsime. Bet po to jos to visiškai nedaro grįžę namo. Aš e, su ET TVF, ES transporto darbuotojų profsąjunga bendrauja. Jie savo, kad nebereikia naujų teisės aktų, reikia, kad būtų geriau įgyvendinti dabartiniai. Kitas dalykas, Europos kelių transporto agentūra. Norėčiau e, paklausti, kaip ir ponas Vandalin, ką Eurokontrolė gali padaryti. Niekas Europoje nebenori daugiau biurokratijos. Mums reikia geresnio egzistuojančių socialinių teisės aktų įgyvendinimo, bet gyvenimas yra subsidiarumo klausimas. Aišku, ES e, gali daug ką padaryti šioje srityje, tačiau pats įgyvendinimas, e, inspektavimas, kaip laikomasi socialinių teisės aktų, yra subsidiarumo teisės aktai. Ir man atrodo, kad reikia siekti, kad subsidiarumas gerai veiktų ir paskui kalbėti apie eurokontrolę. Ponas Ertuk. Filizis. Labai ačiū, jau daug kas buvo pasakyta. Manau, kad mūsų pranešėjas Jens Nilsson tikrai puikiai padirbėjo ir toliau tą darbą puikiai atlieka ir turi tai daryti. Per e, e, pastarąsias minutės, e, pastarąjį pusvalandį supratome, kaip skiriasi padėtis valstybėse narėse. Peter Vandam Vandardamas sakė, kad nereikia e, būti, e, e, nereikia kalbėti vien tik tais apie ideologijas. Tikrai reikia suprasti, kad padėtis valstybėse narėse skiriasi. Ir jeigu ta padėtis skiriasi, tai nebūtinai automatiškai tai reiškia socialinį dempingą. Čia yra tam tikros logikos. bet e, e, jungtinių e, Emiratų oro linijoms mes prie, priekaištaujame tai dėl to, kad Etihad Airways, pavyzdžiui, iškraipo konkurenciją, nesiūlo uh, pigesnius bilietus. Kalbėdami apie transporto sektorių, uh, Manau, kad visų pirma turime sustarti dėl apibriešties, kas tai yra tas socialinis dempingas. Pažvelkime, kokia yra padėtis šiandien. Čia visų pirma kreipiuosi į draugus konservatorius. Kalbame apie vienodas sąlygas visiems, bet čia labai daug kas priklauso nuo to, ar sukursime tinkamus teisės aktus susijusius su minimaliu atlyginimu ar socialinėmis sąlygomis. Kalbant apie ETF ir daugelis kitų organizacijų, tai jos sako, kad tikrai reikia naujų teisės aktų, kad toks poreikis egzistuoja. Ir taip pat svarbu, kad tie teisės aktai būtų įgyvendinami. Ir čia aš kreipiuosi į uh, Europos komisija. Kodėl Europos komisija nesirūpina tuo, kaip įgyvendinami teisės aktai, juk Europos komisija yra e, Europos sutarčių sergėtoje. Pavyzdžiui, generalinis konkurencingumo direktoratas e, kai kuriais atvejais labai skuba pradėti suteities pažeidimo procedūras, bet kodėl čia tiesiog žiūrima ir nieko nedaroma? Juk e, akivaiz, e, visiems žinoma, kad kai kurios valstybės narės sistematiškai teisės aktų negyvendina. O paskui mes stebimės, kad e, vykstant rinkimams kai kurie rinkėjai palaiko rasistus, nes jie šios klausimus kelia dėl įvairių priežasčių ir tie žmonės, kurie irgi jaučia pasipiktinimą, nori protestuoti, pradeda palaikyti rasistus. Mes čia nekalbame apie e, socialinės ideologijas, ne. Dabar manau, kad e, turime atsakyti savo štai kokį klausimą. Kaip galima užtikrinti piliečių gerovę, ypač darbuotojų gerovę? Norėčiau prisiminti, kaip prieš tris su pusę metų vyko rinkimai E, Europos parlamentą ir kaip vėliau komisijos pirmininku tapo e, e, panas Juncker. Jis sakė, kad svarbu nepamiršti socialinės Europos. Bet ko gero kiti konservatoriai nesuprato to, ko siekia panas Juncker ir dėl to nuolat keliamos įvairios ideologinės idėjas. Aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad būtina sukurti vienodas darbo sąlygas. Ir taip pat mūsų įmonėms reikėtų pagalbos, e, jo, norint užtikrinti, kad bus tinkamai laikomasi taisyklių, kad vairuotojai laikysis darbo ir polisio taisyklių, kad jie gaus tinkamą atlyginimą. Būtų labai gerai, Jeigu mes nekalbėtumėm apie kažkokią naują ideologiją, turime pažvelgti į realią situaciją. Ačiū. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Öö, täytyy muistaa nyt, että ihmisten... Ačiū pirmininkė. Mes turime prisiminti, kad laisvas e, judėjimas yra vienas iš ES ramščių, e, turintis didžiulę socialinę ir ekonominę reikšmę. Tai yra vienas didžiausių pasiekimų Europoje. Prekės ir žmonės gali laisvai judėti. Ir žinome, kad tai sukuria 218 milijardų eurų vertę tos prekės, kurios yra pervežamos tarp valstybinių mastų ES. Taigi tai yra labai reikšminga bendros rinkos dalis ir mums reikia užtikrinti dar sklandesnį e, prekių žmonių judėjimą, o ne kurti kliūtis. Aišku, kad ES skiriasi atlyginimai, Todėl svarbu turėti aiškias konkurencijos taisyklės Europoje. Taip pat turime skirti pakankamai dėmesio kelių saugumui. Svarbu, kad e, būtų keliaujama saugiais automobiliais, kad e, vairuotojai turėtų atitinkamą kvalifikaciją ir kad būtų reikiamos eismo sąlygos. Taip pat turime užtikrinti tinkamas vairuotojų darbo sąlygas, bet mes jau turime pakankamai taisyklių, pakankamai reikalavimų. Dabar turime tik užtikrinti, kad e, tų taisyklių gyvendinimas būtų geriau kontroliuojamas. Ir dar vienas e, klausimas susijęs su kelių transporto agentūra. Man iš tikrųjų kyla rimtų abejonių. Dažnai kyla pagunda kurti naują agentūrą, kai tik susidurime su kažkokiamis problemomis konkrečioje srityje, bet e, abejoju, ar to reikia. Kalbant apie transporto sektorių, ko gero nereikia atskirų agentūrų skirtingoms transporto ryšims, rušims. Jūrų, oro, kelių transportas Mes turime galvoti apie transportą apskritai, o ne apie atskiras transporto rušis. Izabelė Demonte, ačiū pirmininkė, tikrai pritariu tam, ką pasakė, ką tik kalbėjęs kolega apie ES bendrąją rinką. Ši rinka būtent ir buvo sukurta tam, norint užtikrinti uh, E, geresnį konkurencingumą, bet e, tas geresnis konkurencingumas turi būti pagrįstas panašiomis darbo sąlygomis. Mes sukūrėme gerą teoriją, bet jos neįgyvendinome praktikoje ir panašu, kad europinis projektas sustojo pusiaukelėje. Dabar dėl transporto sektoriaus. Šiuo metu e, yra tokių valstybių narių, kur e, daugiausia sąnaudų sudaro kūro sąnaudos, o kitose valstybėse narėse daugiausia sąnaudų tai yra e, sudaro darbuotojų atlyginimai. Ir e, darbo jėgos kaina tikrai yra labai svarbus faktorius. Ką daro logistikos įmonės? Jos bando sumažinti atlyginimus, bet tuo pačiu metu jos bando prailginti ir darbo valandas. E, yra įvairiai manipuliuojama takografais. Ir mes čia turėtumėm nepamiršti saugumo. E, beje, tai susiję ir su aviacijos sektoriumi, kaip girdėjome per klausimus. Iš tikrųjų, e, jau dabar egzistuoja uh, praktik, tokia praktika, kai um, nėra užtikrinamas tinkamas saugumas, būtent dėl netinkamų darbo sąlygų. Mes turėtumėm siekti inovacijų, turėtumėm e, siekti, kad būtų sukurti pažangus takografai, kad e, būtų įvairių technologijų, kurios padėtų vairuotojams dirbti tikrai labai džiaugiuosi pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų darbų. Taip pat džiaugiuosi, kad pavyko susitartų, susitarti dėl tiek daug pakeitimų. Labai svarbu, kad būtų susitarta ir dėl kontrolės. Dabar kontrolė atliekama nacionaliniu lygmeniu, čia dar liko nemažai darbo dėl sankcijų, E, tai pritariu tam, kad tos sankcijos turėtų būti atgrasančio pobūdžio. Jeigu tokių sankcijų nebus, tai e, ar pavyks užtikrinti tą tinkamą kontrolę? Pavyzdžiui, dėl kabotažo. Galbūt e, vairuotojas E, bus siunčiamas dirbti į kitą šalį, komandiruojamas arba e, galbūt bus bandama e, ieškoti kitų būdų apeiti taisyklėms. Taigi čia yra būtina kontrolė. Ačiū, aš irgi norėčiau pasisakyti. Be abejo, socialiniai klausimai yra labai svarbus. Sustikimo, kuris įvyko prieš porą savaičių metu paaiškėjo, kad tikrai e, yra didžiulis atotrukis tarp turtingųjų ir net, neturtingųjų. E, vis didėja tas atotrukis tarp pačių turtingiausių ir pačių vargingiausių. Viskas priklauso nuo to, kaip bus paskirstamos lėšos kalbame apie vienodą atlyginimą už tokį patį darbą. Taip, tai yra įtvirtinta teisės akte, bet valstybėse narėse situacija labai skiriasi ir ta, tie skirtumai yra išnaudojami. Kartais iš to turime naudos, kartais žalos. Švedijos medicinos seseris keliauja į Norvegiją, nes ten daugiau uždirba ir Norvegijai tai kuo puikiausiai tinka problemą reikia spręsti pačiai Švedijai, ką daryti. Toliau Lenkijos santechnikai, jie visi išvyko į užsienį ir Lenkijoje nebeliko santechnikų. Ir kadangi Lenkijos santechnikų nebeliko, jų labai trūko, jiems buvo pradėta mokėti didesnį atlyginimą vienodas atlyginimas už tokį patį darbą yra be galo svarbus principas ir aišku, čia svarbus vaidmuo tenka sankcijoms. Tikrai neįsivaizduoju tokios ligoninės ar Berlyne, ar Münchene, kur iš Bulgarijos ar Rumunijos atvykusi medicinos sesuo uždirba mažiau negu kad Vokietijos. Vokietė medicinos sesuo tai mm, visiškai pažįstų teisės aktus, tai būtų netoleruojama. Bet, pavyzdžiui, Berlyne mokytojai uždirba 500 eurų per mėnesį mažiau negu kad mokytojai dirbantis Brandenburgė. Ir ko gero, tai irgi neteisinga situacija, bet negali, ne visą laiką galime lyginti situaciją kelios, e, įvairiose valstybėse narėse. Dėl sankcijų Aš prisimenu, kiek ilgai mes ginčiamės dėl darbo ir polsio taisyklių. Ir dabar mes e, iš e, komisijos girdime, kad e, reikia vykdyti kontrolę, bet tai yra komisijos užduotis. Jeigu yra pažeidinėjami teisės aktai, kodėl komisija nieko nedaro? Ne tam mes tos teisės aktus kūrėme. Jeigu nesilaikoma e, patvirtintų teisės aktų, ar reikia naujų teisės aktų, ar reikia naujos agentūros? Jeigu yra jau sukurti teisės aktai, turi būti garantuojama, kad jų bus laikomasi. Tai be galo svarbu. Dabar dėl praktinių sprendimų. Jau vyko diskusijos apie sunkvežimio vairuotojus ir noriu pateikti pavyzdį. E, štai pavyzdžiui yra e, vairuotojas iš Rumunijos. Jis e, šešis mėnesius neapsilankė Rumunijoje, nes šešis mėnesius važinėjo po vakarų Europą, bet jam vis tiek mokamas rumuniškas atlyginimas - 250 eurų per mėnesį. Ir jam yra mokama ne uh, už darbo laiką, bet už nuvažiuotus kilometrus. Jeigu jisai, pavyzdžiui, pusę dienos prastovėjo kamščiais, už tai nieko negauna. Tai yra visiškai nesažininga. Ir taip, galbūt kai kas sako, sprendimas galėtų būti takografas, būtų galima e, žiūrėti, kiek e, vairuotojas kokioje šalyje nuvažiavo. Ir e, Europos komisija irgi sakė, taip, norime tokios taisyklės, bet jau buvo įvesta prieš 20 metų. Taigi konkrečios praktinės priemonės jau egzistuoja, bet ar reikia laukti 20 metų, kol ta taisyklė bus įgyvendinama? tikrai, jeigu dar lauksime 20 metų, tai sugriausime ir visą tai, ką per 5-6 metus, pastarosius metus sukūrėme Europoje. E, be abejo, ne kiekvienas e, yra, ne visi yra apgavikai, bet galbūt 20 procentų e, įmonių yra nesažiningų ir būtų neteisinga, jeigu dėl to kentėtų ir sąžiningos įmonės. Taip, E, vienodas atlyginimas už vienodą darbą yra būtina kontrolė ir jeigu kažkas yra nutveriamas sukčiaujant, tai e, turi susilaukti griežtų sankcijų tam, kad daugiau taip nebesielgtų. Na ir galiausiai žodis komisijai. Thank you, uh, Mr. Chairman. Good morning. Ačiū pirmininkė, sveiki visi. Norėčiau du pastebėjimus išsakyti dėl pranešimo projekto ir dėl kompromisų kompromisinių pakeitimų, kuriuos pateikė, parengė pranešėjas. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir trumpai paminėti keletą dalykų e, mūsų nuomonę dėl kompromisinių kai kurių pakeitimų. Aš noriu pasakyti, kad šiandieną e, aš e, pristatau tik tai iš ankstinę komisijos nuomonę dėl pranešimo projekto ir dėl kompromisų, bet galutinė nuomonė bus vėliau patvirtinta. Pirmiausiai bendri pastebėjimai. Aš tikiuosi, kad atsitiktų atsakysiu ir tuos klausimus, kurie buvo pateikti komisijai. Pirmiausia, socialinis dempingas, terminas jo ir šeštasis kompromisas komisija pripažįsta, kad nepaprastai yra sudėtinga pabandyti apibrėžti socialinį dempingą pasakyčiau, kad net yra e, pavojinga bandyti numatyti teisinės prievolės ar e, nuobaudas šios savokos pagrindu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai geras ir trumpas pakeitimas yra pateiktas kelių komiteto narių, pirmiausiai pono Zylės. Tai yra 17 pakeitimas. Jame rašoma, kad nėra aiškaus ir visuotinai priimto socialinio dempingo apibrėžimo ir kad šis, ši savoka yra interpretuojama skirtingai. Ir toliau, kas yra labai svarbu, tai gali sukelti e, sumaišti ir e, vesti link protekcionistinių priemonių, kurios iškreipytų ES bendrąją rinką. Komisija laikosi to paties požiūrio. Aš noriu pasakyti, komisija neneigia socialinio dempingo reiškinio, bet kitas dalykas būtų pabandyti teisiškai apibriežti šią savoką. Kas e, svarbiausia komisijai? Du dalykai mūsų nuomonė. Pirmiausiai, aiškės taisyklės turėti dėl e, profesijos, dėl patekimo į rinką, dėl darbo laiko, reikia aiškių kriterijų dėl e, transporto įmonių steigimo ir veiklos. Žinau, kad tai nepaprastai svarbu kelių ir aviacijos sektoriuose. Taigi svarbu aiškios taisyklės ir geras taisyklių įgyvendinimas pirmiausiai atgrasančiomis e, priemonėmis. Du elementus dar paminėsiu, aiškios taisyklės ir gerą, gerai gyvenimo politika, tai yra mūsų nuomonė svarbiausi dalykai, kurie mūsų nuomonė galėtų padėti leisti mums kovoti su socialiniu e, dempingu ir mes neturėtume bandyti iš naujo apibriežti šios savokos. Dėl šeštojo kompromiso noriu pasakyti aiškiai, kad mes nepasisakome už naujos priemonės e, sukūrimą juodojo sąrašo kelių transporto operatorių. Ši priemonė atrodo galbūt ant popieriaus labai graži, bet mūsų nuomonė tai nėra tinkama priemonė, e, kuri leistų pagerinti taisyklių gyvenimą Europos Sąjungoje. Dar bendras pastebėjimas dėl pranešimo. Mes jau apie tai kalbėjome ankstesnėme posėdėje. E, labai svarbu užtikrinti deramą pusiausvę tarp skirtingų tikslų e, apibrieštų sutartyje. Pirmiausia, mes norime skatinti vidaus rinką, pirmiausia, e, laisvę teikti paslaugas ir kita vertus mes turime įdėkti sąžininkos konkurencijos ir socialinės apsaugos principus ir reikia užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp tų skirtingų tikslų. Antrasis kompromisas kuri pateikė pranešėjas, e, tikrai žengia teisinga e, linkme šio požiūriu. Dabar trumpai kiti kompromisiniai pakeitimai. Septintasis. Jis ragina komisiją ir valstybės narės apriboti skirtingas netipinio užimtumo formas, e, nes jos gali saugumui neigiamai atsiliepti. Aš norėčiau pasakyti, kad Komisija patvirtinusi yra kovo 8 dieną pasiūlymą e, peržiūrėti darbuotojų komandiravimo direktyvą ir taip pat komisija pradėjo viešasias konsultacijas dėl Europos ramščio socialinių teisių. Antrasis konsultacijų skyrius yra susijęs su sąžininkomis darbo sąlygomis ir jos konkrečiai mini naujas lankstaus darbo formas, e, kurias reikėtų papildomai atidžiau pasižiūrėti, kad darbuotojai aiškiai gautų informaciją apie E, tas sąlygas ir kad darbuotojai teiktų tokią informaciją darbuotojams. Toliau devintasis kompromisas, kuris susijęs su kelių transportu, raginama komisija įvertinti tai, ar e, elektroninė integruota sistema operatorių būtų geras sprendimas Man atrodo, kad mes turėtume labai atsargiai žiūrėti į naujas priemonės, kadangi egzistuoja jau šiaip daug priemonių, kurios nėra iki galo išnaudotas ir reikėtų Europos uh, uh, transporto kelių įmonių registrą, uh, tai, kurios pažinėtas įklės, tai, man atrodo, yra priemonė, kuri turi didelį potencialą. Aš prieš keletą savaičių jums pristačiau reglamento projektą, kuriuo e, siekiama ERU funkcionavimą tos sistemos e, pagerinti ateityje. Ji leistų keistis informaciją apie licencijas išduotas kelių transporto operatoriams. Ir e, tai būtų įgyvendinimo gera priemonė e, kelių transporte. Taigi, išnaudokime visas egzistuojančias priemonės prieš siūlydami kurti naujas. Dabar labai trumpai dešimtasis kompromisinis pakeitimas dėl to, kad reikia e, išsiaiškinti, kurioje šalyje yra sutelkta pagrindinė operatoriaus kelių veikla mes į tai žiūrime, e, peržiūrėdami kelių transporto srities teisės aktus ir mes e, sprendžiame tą taip vadinamą pašto dėžučių fiktyvių bendrovių klausimą. Kitas dalykas, keturioliktasis kompromisas, socialinis aspektas aviacijos strategijoje. Aš nekomentuosiu dabar labai išsamei paties pakeitimo, tačiau norėsiu pasakyti, kad nauja formuluotė pakeitimo e, yra mums visiškai priimtina. Tai teisingas požiūris. Dar 17 kompromisinis pakeitimas e, - darbuotojų perkelimas, jeigu keičiasi operatorius. Aš matau, kad vakar pranešėjas pateikė naują pakeitimą. Atitinkamai ir aš pasakysiu aiškiai, kad komisija nepritarė tam, mes kalbam apie tai, kai kalbam apie ketvirtą geležinkelių paketą, nėra prievolės perkelti darbuotojus. E, šiame kontekste jau yra teisės aktai 23.2001 e, metų direktyvoje apie tai kalbama ir tai, kas e, nepatenka į direktyvos aprepti, sprendžiama kiekvienu atveju ap, atskirai valstybėse narėse ar per kolektyvinės sutartis. Matau, kad pranešės pateikė naują pakeitimą, tačiau aš nematau papildomos to pakeitimo vertės, lyginant su tuo, kas jau dabar egzistuoja ES teisinė. Baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad e, kom, e, kad dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos tai yra vienas iš dviejų klausimų, kurie skirti komisijai. Aš kovo 8 dieną komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos peržiūros ir komisija pasiūlyme pripažįsta, kad direktyvos taikymas kelių transporte sukėlė problemų, labai rimtų problemų ir mes, pasakysiu, paskelbime apie poreikį patikslinti direktyvos nuostatas dėl kelių transporto. Tai yra Mm, klausimas, kurį mes dar tiksliname, kol kas nežinome, kaip reikėtų viską daryti ir koks turėtų būti turinys e, to patikslinimo. Dabar negalėčiau Jums šiandieną pasakyti nieko daugiau, bet mes tikrai e, užsimame šio klausimu. Ir paskutinis e, momentas klausimas apie įgyvenimą taisyklių apskritai. Šis klausimas buvo pateiktas, kalbant apie reglamentą 2006, numeris 561 apie darbo ir poilsio laiką vairuotojų. Mes vertiname, e, kaip reglamentas yra gyvendinamas, e, vertinimas tebe vyksta, tačiau jau aiškus yra du dalykai kurios rodo iš ankstinė rezultatai vertimo. Pirmiausia, reikia aiškios tais, aiškių taisyklių ir Taip pat parodė iš asmens vertimas, kad kai kurios taisyklės nėra tokios e, aiškios, kaip turėtų būti. Dar vienas pastebėjimas iš šio e, vertinimo - reikia pagerinti įgyvendinimą. Ir pasakysiu, kad pirmieji atsakingi už, pirmosios, kas atsakingas už tos, to, tą gyvenimą, yra valstybės narės. Europos Sąjunga neturi nieko bendro su tuo, mes galime užtikrinti papildomą vertę įgyvendinimo kontekste, pavyzdžiui, siekdami paskatinti informacijos mainus tarp nacionalinių institucijų ir taip pat siekdami pagerinti koordinavimą veiksmų tarp tų institucijų. Uh, Ir tai e, bus kelių iniciatyvos e, klausimas, mes kaip tik ją rengėme. Mes iš tiesų gilinamės į e, daugelį pažeidimų atvejų, negalima sakyti, kad nieko nedarome. Ir mes tikrai galime pagerinti savo veiklą, tačiau dabar paminėsiu keletą pavyzdžių apie tai, ką esame nuveikę kai gauname e, nusiskundimų dėl tų pašto dėžučių, įmonių pašto dėžučių, fiktyvių įmonių, aš galiu pasakyti jums, nors gal ne viskas viešai daroma, mes e, nagrinėjame valstybių narių klausimus, prašymus ir atliekėme patikrinimus vietoje, norėdami įsitikinti, ar tikrai ta įmonė yra įsteigta, ar, ar ji yra e, fiktyvi. Markus Piper dar norėtų šito pasiteirauti turiu papildomą klausimą. Ačiū. Esu šiek tiek nustebęs. Be abejo, esu labai dėkingas komisijos atstovui už visą suteiktą informaciją. Tačiau noriu pasakyti, likščiol tai buvo tik pranešėjo kompromisiniai pasiūlymai. Ir e, jeigu dabar jūsų kolega pasipiktinės dėl to, kad tų pasiūlymų dar nematė, Aš viską suprantu, dėl kompromiso e, dar yra deramas, vėliau ir e, komisija pasako, kokia yra jos nuomonė. Tai nežinau, ar tikrai taip turėtų būti. Dėl trilogo. Trilogo metu uh, Man visą, laikę, visą laiką susidarė toks įspūdis, kad komisija a, a, vertina mūsų kompromisus, bet a, ar tai nėra ir mūsų užduotis, ar ne mes turėtumėm komentuoti komisijos pasiūlymus. Tikrai a, galbūt tos komisijos pasakytos pastabos ir prasmingos, bet leiskite mums dirbti mūsų darbą. Be abejo, jūs irgi galėsite prisidėti prie kompromisų, bet kol kas prie to dar nepriartėjome. E, ponas Ertruk, aš e, suprantu, kad komisijos atstovas pats visko nuspręsti negali, bet e, ir aš, ir kiti kolegos, ir pirmininkas iškėlėme klausimų. Jeigu jos negalite atsakyti, juos perduokite toliau E, aukštesniam lygmeniu. Kodėl komisija nesiema veiksmų, e, jeigu valstybės narės laiku neįgyvendina teisės aktų? Aš tikiuosi, kad turėsime galimybę pateikti tokį klausimą ir komisariai Bulc. O galbūt ir ji nėra pakankamai kompetitinga tam, kad atsakytų tą klausimą. Mes šio klausimo turėtumėm nepamiršti, nes uh, būtent nuo to priklauso, ar piliečiai pasitikės Europos Sąjungą. Ačiū, e, Marksas e, mane paskatino pasisakyti procedūriškai, jis teisus. Bet tuo atveju mums e, nereikėtų šitos diskusijos prieš šešėlinių pranešėjų posėdį. Tai procedūriškai visai teisinga, bet ačiū komisijai už labai profesionalius atsakymus. Aš tikiuosi, kad e, mes visi norime kokybiško pranešimo. Ačiū. Ačiū. Na ir galiausiai dar kartą panedelį norėtų pasisakyti, prašom. Dankeschön. Uh, igazából uh, csak annyit szerettem volna. Ponas Deli. Ačiū pirmininkė. Dar ir aš norėjau šitą pridurti. Ne visą laiką uh, sėdėjau salėje, kai vyko ši diskusija, bet pasiteirausiu. Aš manau, kad mes visų pirma uh, turime susitarti, kas yra tas socialinis dempingas. Per pastaruosius metus buvo tikrai labai daug neigiamų pastabų apie socialinio dempingo apibrėžti. Panašu, kad mūsų pozicijos tikrai skirtingos ir jos vis labiau išsiskiria, bet ar tai atneša kažkokios tai naudos. Peter Lundgren, bet prašau kalbėti trumpai. Ačiū. Man kelia šiokį tokį susirūpinimą. Tai, kad susidaro toks įspūdis, jog niekas nežino, kas yra tas socialinis dempingas. Socialinis dempingas reiškia, kad vairuotojai patiria didžiulį spaudimą, yra bandoma pabloginti jų e, darbo sąlygas, pavyzdžiui, verčiant e, vairuotoją praktiškai mėnesį E, gyventi sunkvežimio kabinoje ir jeigu jam už tai mokamas tik 250 eurų atlyginimas, ar tai sąžininga, ar e, ir viską, žinant visą tai, ar galima dar tvirtinti, kad neaišku, kas tas socialinis dempingas? Kogi dar reikia laukti? tikrai nesažininga tvirtinti, kad nežinome, ką reiškia socialinis dempingas. Ačiū, aš dar irgi noriu šito pasitiks, šitą pasitikslinti. Jūs sakėte, kad e, teisės aktų taisyklės e, buvo nevienareikšmiškos ir už tai buvo atsakingos valstybės narės. Bet aš atsimenu, kaip mes anksčiau kovojame dėl tų taisyklių. Ir dėl darbo ir polisio taisyklių, tai buvo sustarta dėl tam tikro procentinio e, kontrolės e, patikrinimų dydžio. Jūs sakote, kad kai kurios valstybės narės dar netliko jokių patikrinimų. Ir kodėl jūs nesakote, kad valstybės narės už tai yra atsakingos? Valstybės narės turi būti atsakingos už tai, ką padarė ar ko nepadarė. Ir tos valstybės narės turi būti įvardintos. Uh, ir valstybės narės ir jų vyriausybės turi laikytis teisės aktų, jūs turite uh, į tai reaguoti. Kai mes darėmės dėl darbo ir polisio laiko taisyklių, jos buvo tikrai labai aiškios. Dabar suteikiu dar kartą žodį komisijai, o paskui pranešėjai. For... Sunku dar papildyti savo pasisakymą. Svarbu valstybėms narėms užtikrinti minimalų kontrolės lygį. Būtent tai turime užtikrinti, bet jeigu mm, kalbame apie gyvendinimo užtikrinimą, mm, tai svarbu tas užtikrinimas tarp valstybinių mastų ir svarbu, kad valstybės narės keistųsi informaciją. Čia ypač aktualu būtų fiktyvių bendrovių atveju. Turime keistis informaciją ir kontrolės institucijos vienoje valstybėje narėje turėtų e, turėti galimybę prašyti informacijos iš kitos valstybės narės kontrolės institucijų. Vykdymo užtikrinimas yra ne vien tam tikrų tam tikro patikrų skaičiaus užtikrinimas. Mes turime veiksmingo keitimosi informaciją ir tinkamos koordinacijos tarp atitinkamų atsakingų institucijų. Labai ačiū, o dabar žodis pranešėjai, kuris ilgai klausėsi diskusijų ir dabar norėtų sureaguoti. Taip, labai ačiū. Ačiū už tokią išsame, gerą diskusiją, kuri užtruko tikrai netrumpai, bet nuskambėjo tikrai puikių minčių. Aš esu šiek tiek nusivylęs Europos komisijos reakcija. Komisija komentavo ankstesnę diskusiją. Taip, aišku, komisija gali pateikti savo komentarus po to, kai mes priimam kažkokį sprendimą. Manau, kad komisija dabar e, turėjo labiau pasistengti atsakyti į techninio pobūdžio klausimus. Tikrai yra įmanoma pagerinti kontrolę. Galbūt, e, pažiūrėjau, Švedijoje e, nėra tiek jau daug sunkvežimių ir jeigu Švedija nevykdo tinkamai kontrolės, tai tuomet komisija turi daryti didesnį spaudimą Švedijai ir užtikrinti, kad Švedija atliktų kontrolę. Buvo patikta tikrai nemažai techninių klausimų ir kaip kiti, aš irgi esu nusivylęs komisijos atstovo atsakymais. Tikiuosi, kad komisarė Bulstar pateiks papildomų paaiškinimų. Dabar pasiūlymas dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos keitimo. Be abejo, jis yra susijęs su transporto sektoriumi ir komisija sakė, kad ji nori tam skirti daugiau dėmesio. E, komandiravimo direktyva turi poveikio e, transporto sektoriui ir dėl to mes laukiame konkrečių pasiūlymų. Tikrai įdomu, kokiu pasiūlymu pateiks komisija dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos, kaip tai įtakos transporto sektorių. Būtų, tikrai norėtumėm, kad komisija atsižvelgtų į Europos parlamento poziciją. Galiu kalbėti tik apie savo paties šalį. Nebūtinai e, yra sankirta tarp rytų ir vakarų e, šalių Daug kas priklauso nuo darbo rinkos ir dėl to atsiranda skirtumai valstybės narės yra e, kompetitingos socialinių reikalų srityje. Ir taip, valstybėse narėse padėtis skiriasi, skiriasi ir požiūris, visą tai reikėtų įvertinti ir nustatyti taisyklės tam, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrinta sąžininga konkurencija. Mes nenorime nesažiningos konkurencijos ir socialinio dempingo. Taip pat labai svarbu, kad komisijos pirmininkas Junker galų gale suprastų, jog mums yra svarbus ir socialinis ramstas. Jeigu norime skatinti užimtumą, ekonomikos augimą, turime nepamiršti socialinio ramščio. Komisija neseniai parengė pasiūlymą dėl geležinkelio paketo. Ir čia taip pat labai svarbus vaidmuo tenka socialiniam ramšiai. Rytoj vyks diskusija tarp šešėlinių pranešėjų ir mes dar tarsimės dėl bendros pozicijos tam, kad parengtumėm geresnę, stipresnę nuomonę, kur, iš kurios būtų aišku, jog mes sakome taip sąžininkai konkurencijai ir ne socialiniam dempingui. Dabar dėl susmos kelių agentūros, Europinės agentūros. Aš manau, kad kontrolė turi būti vykdoma nacionalinio lygmeniu, o Europos komisija turi užtikrinti, kad valstybės narės iš tikrųjų tą kontrolę ir atliktų. Tai čia pagrindinė atsakomybė tenka nacionalinėms institucijoms. Europinė agentūra turėtų vykdyti kitokio pobūdžio kontrolę. Aš manau, kad ta Europinė agentūra galėtų daryti didesnį spaudimą ir valstybėms narėms, tam, kad pastarosios e, vykdytų kontrolę. Galbūt tokiu būdu kontrolė būtų veiksmingesnė valstybėse narėse. Tai tokią užduotį aš įsivaizduočiau Europinė agentūrai. Su nekantrumu laukiu tolimesnės diskusijos, kuri vyks rytoj tarp šešėlinių pranešėjų. Ačiū. Dar kartą labai ačiū pranešėjui. Ačiū visiems už įdomią diskusiją šią temą. Džiaugiuosi, kad diskusijai galėjome skirti pakankamai laiko. Dar kartą ačiū visiems. E, balsavimas mūsų komitete yra numatytas ketvirtadienį, balandžio 7 dieną, 9 val. ryto. Dabar diskusiją baigiame, susitiksime.